Taigi norėčiau dabar kolegai Vaisgerber iš karto suteikti žodį, kad jį pristatytų savo nuomonę. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, šešėliniai pranešėjai. Jau buvome susitikę asmeniškai ir svarstėme pranešimą, kurį parengiau prieš vasaros pertrauką. Pasiūlymas peržiūrėti direktyvą, dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Juo e, siekiama pagerinti judumą Europoje. Deja, vis dar nemažai problemų kyla šioje srityje maždaug e, penktadaliu, penktadaliu e, a, visų atvejų gaunami skundai dėl profesinių kvalifikacijų nepripažinimo, todėl mano nuomonė e, padėtį reikėtų gerinti daug kur ir būtų įdomu išgirsti kolegų nuomonę. Aš daugiausiai dėmesio skiriu įvairioms profesinėms kvalifikacijoms sveikatos apsaugos srityje ir raudona gyja per visą pranešimą driekiasi pacientų saugumas, svarbu užtikrinti kuo aukštesnį pacientų saugumo lygį, ypač sveikatos apsaugos srityje kalbų mokėjimas, jam tenka svarbus vaidmuo ir labai dažnai anksčiau pacientai patirdavo žalos dėl nepakankamo kalbų mokėjimo arba netgi mirdavo, todėl aš siūlau e, sistemingai numatyti, vykdyti privalomus kalbos egzaminus tiek raštu, tiek žodžiu šioje srityje dirbančių e, specialistų. Komisija siūlo renkti egzaminus e, užtikrinant vienos kalbos mokėjimą valstybinės. Tačiau kadangi esame tokių šalių kaip Belgija e, arba Luksemburgas, kuriuose esama kelių valstybinių kalbų, tai reikėtų mano nuomonė šias nuostatas pakeisti, nes nelabai būtų prasminga gydytojai iš Vokietijos, pavyzdžiui, Belgijoje dirbti Flandrijoje, jeigu jis nemokėtų flamandų kalbos. Galima kalbėti apie kitus uh, atvejus, kuomet, uh, pavyzdžiui, ponų uh, grotės arba lyzės rinkimo apygardoje buvo tinkamų nesusipratimų, kuomet gydytojai išvykę iš savo šalies, iš kur jiems buvo atimta licenzija, galėjo toliau praktikuoti ir dirbti kitose užsienio šalise. Reikia įtraukti asmenys į atrankos sistemą, tuos asmenys, kurie yra tinkamai susipažinę su situacija atitinkamoje e, srityje, tam, kad būtų galima pasitelkti tą greitojo įspėjimo mechanizmą, siekiant kovoti su diplomu, klastojimu ir panašiais e, nus, nusižengimais. Pritariu ponios Rodberint pasiūlymui kuris atsispindi taip pat e, ir komisijos pasiūlyme dėl profesinių pažymėjimų išdavimo. Taip pat teigiamai vertintina, kad vertintinas pasiūlymas, kad e, tiek kilmės, tiek prim, primančiosios šalies institucijos dalyvautų profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūrose. Aš kritiškai tačiau vertinu tos trumpus prašymų nagrinėjimų laikotarpius, kurie yra numatomi atsakingoms institucijoms. Komisijos pasiūlyme numatoma, kad jeigu per tą trumpą laikotarpį, kuris yra skiriamas išnagrinėti profesinės kvalifikacijos pripažinimo prašymą, jis nebus išnagrinėtas, tuomet uh, atitinkamo pripažinimo apskritai nebus. Su atitinkamą straipsnį išbraukti ir e, norėčiau kaip ir ponė Vernijo bent jau pasiūlyti nukelti šio klausimo galutinį sprendimą dėl ataskaitų teikimo, e, siekiant užtikrinti galimybė iš dalies susipažinti su ataskaitomis, čia kyla nemažai problemų. Man atrodo, kad e, ta dalinė galimybė susipažinti su ataskaitų duomenimis e, nėra labai prasminga, ypač e, skiriuose profesinėse sektoriuose, todėl čia siūlau atitinkamai išimti taikyti. Galbūt e, jūs ir šiek tiek stebintų mano poziciją, kadangi esu LP atstovė ir pasisakau už judumą Šiuo, kaip jau minėjau, šiuo klausimu būtų įdomu man išgirsti ir kitų frakcijų nuomonę dėl minimalių profesinės kvalifikacijos reikalavimų, kurie turėtų būti laikomo, laikomi pagrindu pripažinti profesinę kvalifikaciją atskiriuose sektoriuose, tai nu, numatomi minimalus reikalavimai gydytojams, dantistams, veterinarams, akušeriams ir vaistininkams dėl dantų gydytojų profesinės kvalifikacijos pripažinimo valstybių narių įvairios asociacijos e, pareiškia pageidavimą, kad panašiai kaip ir bendrosios praktikos gydytojų atvejs būtų numatyta tam tikra profesinės e, patirties, tam tikras reikalavimas, pavyzdžiui, 5000 darbo valandų pritariau šiam pasiūlymui. O kalbant apie medicinos e, seseles bei vaistininkus, galiu pasakyti, kad e, jiems keliami reikalavimai netitinka dabartinės padėties ir savo nuomonėje aš e, tą sąrašą bandžiau atnaujinti. Pavyzdžiui, šešių mėnesių privalomos praktikos laikotarpis turi būti šis reikalavimas dėl laikotarpio taikomas pakankamai lankščiai ir valstybės narės turėtų pačios nustatyti čia konkrečią tvarką, nes Skandinavijos šalims šis reikalavimas yra labai svarbus, Taip pat įtraukiau seną, seną, seną direktyvos nuostatą dėl trijų metų uh, profesinės kvalifikacijos um, įgyjimo laikotarpio vaistininkams. Šiuo metu valstybės narės privalo pateikti atitinkamus patvirtinančius uh, dokumentus tik tuo atveju, jeigu Pavyzdžiui, vaistininkas e, tris metus e, dirba naujoje šalyje, arba ten gyvena ir e, dirba vaistinėje ir bando atidaryti savo vaistinę. Komisijos pasiūlymas įvesti reikalavimą slaugytojams privalomo 12 metų mokyklinio išsilavinimo. Europoje šiuo metu yra e, dvi, du modeliai, pavyzdžiui, Niderlanduose, Austrijoje arba e, Luksemburgė e, slaugytojai yra rengiami profesinėse mokyklose o kitose šalise, norint dirbti slaugyto darbą, yra privalomas 12 metų bendrasis mokyklinis išsilavinimas. Ir, mm, tuo tarpu Vokietijoje, pavyzdžiui, bandoma <clears throat> teoriją, teorinė žinia sėti taip pat ir su praktiniu išsilavinimu. Ir tas, dualinis rengimas, turiu pareikšti, kad e, yra labai sėkmingas modelis, taip kaip Vokietijoje 11 metais esame atitinkamą pranešimą parengę. Todėl aš siūlau toms šalims, kuriams kyla problemų dėl privalomojo dešimties metų, pavyzdžiui, mokyklinio bendrojo išsilavinimo, kaip e, privalomos sąlygos siekiant dirbti slaugytojo darbą, numatyti tokią galimybę, tačiau nepadaryti jos privalomus. Ir būtų čia įdomu taip pat išgirsti kolegų nuomonę. Šiuo klausimu pirmininkas, ačiū poniai Weisgerber. Dabar kalbės šešėlinį, prašė pirmasis kolega Pirilo. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, nes jos e, nuveiktas darbas suteikia daug peno apmąstymams, ypač mūsų diskusijai. Turėdamas galvoje skirtą laiką, aš kalbėsiu tik tai apie prioritetinius dalykus, pavyzdžiui, minimalios sąlygos užsiminėti akušerijos ar medicinos seserų dar profesiją. Aš ne visiškai pritariu kolegės pasiūlymui dėl dešimties metų laikotarpio. Labiau sutikčiau su komisijos pasiūlymu dėl dvylikos metų mokslo Jeigu pažvelgsime į tai, kas vyksta medicinos srityje, tai yra būtina, kad būtų galima atitikti sveikatos apsaugos reikalavimus, kadangi atsiranda vis sudėtingesnės technologijos. Tiesa, kad jeigu nori būti profesionalus e, medikas, e, medicinos sesuo ar akušeris e, reikalingas specialus išsilavinimas. Aišku, galima ir vėliau specializuotis tam tikrose sritise, tačiau neturime pamiršti, kad sveikatos apsaugos e, profesionalai artimai bendrauja su ligoniais ir turime užtikrinti, kad būtų laikomas įtinkamų sąlygų, kad visi užimantis tokias pareigas, turėtų tinkamą kvalifikaciją. Teisės tarnybos nuomonė nenumatoma galimybė išlaikyti dešimties metų laikotarpio sąlygą. Jie kalba, kad būtų būtina 12 metų patirtis, norint dirbti kitoje šalyje. Nuomonėje taip pat sakoma, kad sąlyga, būtina sąlyga yra Europos teisės aktų suderinimas dėl mokymosi trukmės. 23 iš 27 valstybių narių mokymai ir mokymas yra ilgesnis negu 10 metų. Mano šalyje, kaip e, sakė ponia pranešėja, e, mokslas trunka 13 metų. Aš nenorėčiau, kad atsirastų naujovių, kurios keistų tai, kas jau yra suderinta. Na, dabar norėčiau pakalbėti apie ankstyvo įspėjimo sistemą. Čia komisijos pasiūlyme kalbama apie tai tik tai konstatuojamoje dalyje, bet ne pačiame tekste. Manau, kad visi sutiksime, jog šis principas turėtų būti konsoliduotas konkrečiame straipsnėje dėl jo svarbos. Svarbu, kad visų valstybių narių kompetentingos institucijos suprastų šio reikalo svarbą. Ir pagaliau norėčiau išgirsti paaiškinimą, dėl ko siūloma išbraukti kai kurios, kai kurios priedus. Ačiū, ponia Prilo. liberalų atstovo nėra. Ponas, ponė Jana Kudakis. Um, well, firstly, like to... Ačiū. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjai už subalansuotą nuomonę. Tikrai geras pagrindas svarstyti e, šį klausimą. Norėčiau visų pirma atkreipti dėmesį į kalbų, kalbos žinias ir susijusius aspektus Apie tai pranešėja kalba savo pranešime. Neseniai Junktinėje karalystėje buvo iškilęs atvejis, kuomet dėl kalbos žinių kilo daug problemų profesinėme gyvenime. Mes kalbame, kai, turi, kai kalbame apie kalbos išmanimą, e, turime suvokti, kad kalbos vartojimas ir kalb, žodžių reikšmės skiriasi Taigi reikėtų e, pašalinti kliūtis, išliekančias kliūtis e, žmonėms dirbti visose valstybėse narėse. Pritarėme bendram e, komisijos pasiūlymo proveržiui ir siūlymui peržiūrėti dabar galiojančią direktyvą. Džiaugiamės tuo, kad šio, šio pasiūlymo aspektai niekaip nesuvaržo galimybių, darbdavių galimybių tikrinti kalb, potencialių darbuotojų kalbos žinias. Tai ypač, pasaky, tai ypač aktualu e, tie, tais atvejais, kuomet e, darbas susijęs, paaiškalbant apie mediko profesiją ir darbą su pacientais. Mes teikėme pakeitimus, kad būtų patikslinti kai kurie aspektai, ypač kalbant apie kalbos e, žinių tikrinimą. Manau, kad pasiūlymas E, numatyti, kad kalbos testai būtų atliekami nemokamai, užtada per nelik didelę naštą valstybėms narėms, ypač e, įdarbinant medikus. Manau, kad e, kaštai turėtų būti proporcingai apgalvoti ir nediskriminuojantis. Galiausiai dėl perspėjimo aspektų ir galimybių ir atvejų, kuomet žmonės ieško palankiausios savo e, situacijos, ieškodami darbo ES, norėčiau, kad e, būtų numatyta galimybė išbraukti asmenys iš profesionalų registro. Mes palaikome e, bendrai tekstą, nors mums būtų primtinesnis kai kur švelnesnis formuluotės. Ir dabar e, puls. Ačiū, pirmininkė. Esu šešėlinė žaliųjų ir Laisvės alijanso e, pranešėja. Noriu padėkoti pranešėjai už jos pranešimą. Manau, kad jis yra labai aiškus, e, detalus ir jame aptariami svarbiausi aktualiausi klausimai. Noriu sutelkti dėmesį į du svarbiausius dalykus. Ir čia mes pagidautume netgi tikslesnio, aštresnio formulavimo. Visi suprantame, kaip svarbu užtikrinti kokybę sveikatos e, paslaugų sektoriaus. Ir svarbiausia, kaip užtikrinti, kad ta kokybė būtų užtikrinta praktiškai. Kai sakau kokybę, turiu omeny pakankamai kvalifikuotus profesionalus, kurie būtų pakankamai ilgai mokėsi taip pat. E, Sveikatos rūpybos darbuotojai privalo mokėti kalbą taip, kad galėtų dirbti tame regione, kuriame gyvena. Ir čia norėčiau iškelti dvi problemas e, dabartinėme pasiūlyme. Visų pirma, gydytojų rengimas ir mokymas. 24 punkte ten kalbama apie minimalų mokymosi laikotarpį, sumažinti jį jį padidinti nuo 5 iki 6 metų. Flandrijoje ir Valonijoje mes šiais metais tik sumažiname tą privalomo mokymosi laikotarpį iki šešių metų ir jeigu dabar dar privalėtume sumažinti iki penkių metų, tai būtų labai neigiamai sutikta žinia universitetuose. Nes e, studentai nespėtų įgyti klinikinės patirties per tą laiką. Ir jeigu um, pagrind, bazinio mokymosi laikotarpis sumažinamas, tuomet rezidentūra paprastai ilginama, tai bendras laikotarpis pailgėja. Manau, kad čia sunkumų turėtų iškilti ir kitoms valstybėms norėms. Norėčiau pa, paprašyti, paprašyti komisijos sutikti daugiau informacijos apie tai, kur kose valstybėse narėse yra privalomas šešių metų mokymosi laikotarpis busimiems gydytojams ir seselėms. Uh, Ir galiausiai antros pastraipos paskutinis sakinys, kaip jį suprasti. Ten pasiteskai sakoma, prižiūrint universitetui. Ar turimas omeny tik tai praktinis mokymasis, ne teorinis? Aš tikrai teiksiu pakeitimą, kad būtų išlaikytas šešių metų laikotarpio reikalavimas. Ir Toliau 53 straipsnis. Mes daug kartų tą klausimą jau svarstėme. Kalbėjome apie tai, kad būtina žinoti kalbas ir paciento saugumo labui. Ir aš džiaugiuosi, kad pranešėja savo pranešime apie tai kalba. Per vasarą Flandrijos e, spaudoje pasirodė daugybė straipsnių tą temą ir išvada yra aiški. Jeigu trūksta kalbos žinių, gali kilti problemų e, diagnozuojant susirgymus. Ir 55 ir 56 straipsniuose e, numatoma prievolė kalbų žinias patikrinti kuriuos kalbos įgūdžius reiktų tikrinti. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra ne, dviprasmiškas e, šią temą. Tarsi atrodo, kad kandidatas gali pasirinkti, kurias iš 23 valstybių narių kalbų jis nori, gali mokėti. Bet be abejo, e, sveikatos gyvybos darbuotojai privalo žinoti, to regiono kalbą, kuriame gyvena. Manau, kad tai aktualu visoms valstybėms narėms. Turiu dar vieną klausimą komisijai. Išimtis taikomos e, specializuotam mokymui. Ar tai, turimas omeny akademinio ligmens mokymasis? Ir dėkoju už sėkmingą konstruktyvų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Dabar Pitė Lyza. Ačiū pirmininkai, norėčiau padėkoti Anijai Vais Gerber už mano vertinimu gerai parengtą pranešimo projektą. Ji minėjo gydytojus prarandančius profesinės kvalifikacijas. Buvo ir tikrai sudėtingų atvejų, kuomet vienam, e, vienas gydytojas Niderlandas atsisakė savo licenzijos, tačiau e, toliau dirbo Vokietijoje, mano rinkimo apygardoje. Kalbant apie vaistininkų studijas, čia reikėtų daugiau lankstumo taikstyti. Manau, kad ES neturėtų nustatyti uh, praktikos laikotarpį, baigus studijas, nes esame nemažai priežasčių, dėl kurių praktiką visai prasminga atlikti taip pat ir studijuojant. Ir bent jau nereikėtų to drausti šalise, kurios e, laikosi atitinkamos pozicijos. Mano šalyje daugam e, labai svarbus klausimas akušerių ir medicinos seselių rengimas, komisijos pasiūlymas todėl mums nėra priimtinas ir aš labai teigiamai vertinu ponios Weisgerber siūlomus pakeitimus. Pone Merkel, pavyzdžiui, asmeniškai pasisako už tai, kaip ir dauguma atsakingų pareigūnų visose profesinėse asociacijose Vokietijoje, kad būtų numatytas dešimties metų privalomas mokyklinis išsilavinimas siekiant įgyti šią profesinę kvalifikaciją. Tačiau Vokietijoje esame labai nemažai blogai, dirb, nemažai blogai dirbančių medicinos seselių, būtent ir dėl to, kad baigusios dešimties metų privalomą mokyklinį arba įgyjusios dešimties metų privalomą mokyklinį įslaminį jos vis tiek dirba nelabai gerai, nes darbo kokybė nebūtinai priklauso nuo to, ar uh, žmogus yra įgyjęs vidurinį išsilavinimą ar ne, priklausomai, o darbo kokybė priklauso nuo jo įgytų profesinių žinių ir gebėjimų. Todėl prašau pritarti Weisgerber teikiamiems pasiūlymams Rodberint. Mes visi turėtume europinius įstatymus priimti, o ne, ne jie neturėtų uh, kartoti Vokietijos, Belgijos, Niderlandų ar kitų šalių statymų. Mums svarbu tokius teisės aktus priimti, kurie galėtų visose valstybės narėse ir būtų joms priimtini. Todėl, skaitydama komisijos pasiūlymą, aš savęs klausiu, ar jis yra tinkamas. Pratesiu Petrio Lyzės mintį dėl mokyklinio medicinos seselį išsilavinimą. Tas klausimas yra visiems pakankamai svarbus. Tai yra 39-asis panas Vasgerber pakeitimas tiems, kurie norėtų išsamiau susipažinti su tuo, apie ką eina kalba. Pirmiausiai reikėtų kelti klausimą ne dėl 10, 12 ar 13 metų bendro mokyklinio išsilavinimo laikotarpio, o reikėtų savęs paklausti, ar mes norime, kad uh, asmenys, kurie e, siektų dirbti medicinos seselėmis ar e, slaugiamis, e, turėtų privalomai būti įgyję vidurinį slavinį ir galėtų studijuoti aukštojo mokykloje. Aš manau, kad mes nebūtinai to norime ir todėl kyla klausimas, kodėl komisija siūlo tą 12 metų bendro įslavinimo laikotarpį ar 13 metų Ir čia jau periname prie kito klausimo, tai yra bendro lavinimo sistemų skirtumų valstybėse narėse. <clears throat> Nes kai kuriuose valstybėse narėse vidurinis mokslas yra privalomas, kitose nėra privalomas, vienose e, šalise nuo šešių metų vaikai pradeda lankyti mokyklą ir e, praleido jo 12 metų tampa abiturientais ir gali studijuoti aukštoje mokykloje. E, tačiau kitose šalise, pavyzdžiui, jau po dešimties metų e, yra suteikiamas e, vidurinio mokslo baigimo atestatas. Taigi čia manau, kad komisija elgesi šiek tiek aplaidžiai. komisija turėtų, atsiprašau, po galais parengti atitinkamą lentelę, kurioje būtų pateikama informacija apie vidurinio mokslo arba bendrojo išsilavinimo skirtumus atskirose valstybėse narėse, kadangi tokios lentelės nėra, tai aš neturiu bendro vaizdo. Žinau, pažiūrėjau, kokia patys yra Italijoje. Ten e, bendrasis e, išsilavinimas e, trunka 13 metų. Tačiau aš nemanau, E, kad tik nuo 19 metų Italijoje leidžiama e, pradėti mokslus būsimosioms medicinos seselėms. Ir aš pritariu todėl Weisgerber pasiūlymų, ne todėl, kad jame atspindima e, Vokietijos situacija, o todėl, kad aš noriu, kad būtų aiškiai atskiriami žmonės arba atskiros asmenų kategorijos, kurios <clears throat> nori e, studijuoti aukštoje mokykloje prieš e, įgydami tam tikrą profesinę kvalifikaciją, kurios nenorime. Mes, tarkime, nenorime, kad e, svarbiausia prielaida visoms profesinėms grupėms turėtų būti vidurinis įsilavinimas. Ir mes norime, kad gaisrininkai būtų visi baigę vidurinę mokyklą. O dėl tų e, profesinių pažymėjimų aš visiškai pritariu teikiamam pasiūlymui, nes jeigu būtų tas e, e, profesinis pažymėjimas įteisintas, tuomet nepasitaikytų tokiu atveju, apie kuriuos minėjo kolega Petris Lyzė, kuomet gydytojas iš Niderlandų, iš kurio atimta licencija jo šalyje gali praktikuoti Vokietijoje. Lygės 5, 8, 7 pakeitimui nepritariu. Aš manau, kad reikia siekti pažangos ir taip pat užtikrinti tam tikrų e, specifinių uh, profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir čia komisijos pasirinkta pozicija yra teisinga ir priimtina. Ir prašau taip pat visų e, mūsų kolegų šiais klausimais pasitarti su vidaus rinkos komiteto nariais, nes atrodo, kad ten pozicija yra dar kitokia. Ačiū, ponė Rodberint. Aš noriu pasveikinti lankytojų grupę, kurią e, mūsų komiteto posėdį pakeitė Kristian Šaldimus ir sveiki atvykę Europos parlamento aplinkosaugos komiteto posėdį. We hebben heel abstract gesproken over 12 jaar, 10 jaar. Pane Langė, nenoriu kaltoti apie tai, kas, kartotis apie tai, kas buvo pasakyti, 10 ar 12 metų e, išsilavinimo reikalavimai ir panašiai. Norėčiau pakalbėti praktiniškus dalykus, pateikti praktinių pavyzdžių, iliustruodama, kodėl negaliu pritarti komisijos pasiūlymui. Paimkime vidutinę ligonę Niderlanduose, kažkur šalies viduryje. Čia turime, tarkime, 30 medicinos seserų. Keturios ar penkios iš jų atitiktų komisijos apibriešti. Tai nieko neturi bendro su kokybe. Tai yra susijęs su tarnautojais sėdinčiais už stalo, kurie varto puslapius, pasarname pirštą ir nutarė, šitas žmogus gali dirbti, šitas negali dirbti. Klausimas dėl 12 metų išlavinimo laikotarpio buvo tas, kurį aš uždaviau e, kitiems. Tačiau svarbiausia juk yra, e, ar žmonės sugeba dirbti tą darbą ar ne. Labai dažnai pasitaiko žmonių, kurie yra dirbę, mokėsi 10 metų plus 3, tai yra yra praktiškai išmokę darbe ir jie moka dirbti konkrečioje vietoje, vietoj, e, skirtingai nuo tų, kurie sėdėjo prie knygo, e, kad ir ilgiau, bet neišmoko dirbti konkrečiame darbe. Arba dar, pavyzdžiui, paimkime asmenį prižiūrinti kūdikį. Gali būti, kad kažkas gauna didesnį atlyginimą, nes mokėsi universitete, tačiau jie, jos gali ištikti paniką susidūrus su kūdikiu. Tikiuosi, kad komisija klausosi. Pagal komisijos reikalavimus tas asmo e, turėtų atitikti reikalavimus ne, ir turėtų išmanyti, ką daryti su kūdikiu. Tačiau didesnis išsilavinimas nebūtinai visada yra geriausia. Reikia, kad žmonės dirbtų tai, ką jie sugeba. Jeigu ta pastraipa dėl medicinos seserų nepasikeis, na, aš nenorėčiau, kad išnyktų ta dviguba e, medicinos seserų e, mokymo sistema jau labai gera, tačiau jeigu komisija nepakeis savo pasiūlymo, tai aš manau, kad šis pasiūlymas paklius į šiukšlių dėžę. Pone Hübner, labai trumpai, nes mes jau nebeturime laiko. Po to ponas Prodė, ponas Ziebera. Ir daugiau niekas nekalbės. Pone Hübner, labai ačiū. Džiaugiuosi, kad daugelis kolegų laikosi tos nuomonės, kurią mes iš, išreiškėme būtent Lenkai. Lenkijos problema yra profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lenkijos medicinos seserims kitose valstybės narėse, jeigu jos yra išsilavinusios iki Lenkijos įstojimo į Europos Sąjungą. Pagal 23 straipsnį tai turėtų būti daroma pagal įgytų teisų principą. Daugelis kolegų minėjo, kad e, anksčiau sistema buvo kita. E, aštuoneri metai privalomo mokslo ir po to penkeri metai e, specializuoto mokslo. Žmonės baigia tokį darbą, turi daug praktinės patirties, jie puikiai žino, kaip elgtis su ligoniais. Ir negalime dabar bausti medicinos seserų, kurios yra išmokusios profesiją, įgyjusios profesiją kitoje sistemoje. 33 nu, straipsnis, kur numatomas sąlygas medicinos seserims. Manome, kad trečioji dalis turėtų išlikti, kur kalbama apie tai, kad ES turėtų pripažinti medicinos seserų diplomus išsilavinimo sistema yra pasikeitusi, dabar e, tai sudaro 10 e, metų privalomo išsilavinimo plus 3 metai specializuoto mokslo. Tačiau komisija tokios sistemos dabar nepripažįsta. Visą tai reikštų, kad e, rinkos veiksmingumas būtų didesnis jeigu tik tai su salvė, jeigu pripažinsime kvalifikaciją gytą medicinos seserų anksčiau. Negalime bausti tų e, žmonių, kad jie mokėsi pagal kitokią sistemą. Tai netitiktų piliečių lūkesčių dėl vienodo darbuotojų traktavimo. Dar šiek tiek. Papildomi reikalavimai Lenkijos medicinos seserims neturi jokio pateisinimo, nes visos jos nepaisant sistemos, e, kurioje e, gyja išsilavinimą, turi būti traktuojamos vienodai pagal jų kompetenciją. Pagal Lenkijos įstatymos Lenkijos medicinos seserys turi pareigą atnaujinti savo žinias nuolat. Ačiū. Ačiū, ponia Hübner, ponas Prodi. Grazie, Presidente, molto brevemente. E, vorrei... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kolegoms priminti, jog Italijos sprendimas buvo primtas ne dėl kažkokių akademinių sumetimų, bet atsižvelgiant į faktus, kuriuos mes žinojome. Tai yra, mes žinojame, kad sveikatos apsaugos srityje e, profesionalai turi vienu metu atlikti daugybę užduočių ir todėl e, sveikatos rūpybos darbuotojus reikia atitinkamai parengti. Mes mhm. balsavome dėl 2020 strategijos ir pagal ją numatoma visiškai pakeisti gydimo metodus. Todėl būtina, kad ir seselės persikvalifikuotų ir ne tik e, praktiškai, bet taip pat ir įgytų reikalingų teorinių žinių. Sveikatos apsauga tampa vis sudėtingesnė ir todėl sveikatos apsaugos e, profesionalai e, turi būti tinkamai parengti. Juk vis daugiau, jiems patikima vis daugiau atsakomybės ir to reiktų nepamiršti. Uh, Manau, kad 12 metų yra pakankamai pagristas laikotarpis ir siūlymas. Galėtumėme, mano nuomonė, sumažinti 13 metų laikotarpį iki 12. Ir ateityje sveikatos rūpyba taps dar sudėtingesnė. Richardas Zieberis dėkoju pranešėjai už puikiai atliktą darbą ir pritariu kolegoms, kurie kritikavo formalų komisijos požiūrį. Manau, kad sveikatos apsaugos e, politikos srityje didelė reikšmė tenka praktiniam profesiniam išsilavinimui. Puikiai žinome, kad Vokietijoje, Austrijoje dėl dualinės rengimo sistemos e, labai aukšti e, profesiniai reikalavimai yra keliami gydytojams ir medicinos personalui. ir e, tie tos akademinės žinios, kurios įgytos dažniausiai prie rašomojo stalo, e, teorinės žinios e, šiuose profesinėse sritise dažniausiai neveikia. Nes profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisyklės yra labai svarbios siekiant baigti kurti bendrąją ES rinką, dėl to šiuo metu sulaukiama nemažai skundų, reikia pasirinkti pragmatinį požiūrį, deramą reikšmę skiriant <clears throat> ir atitinkamai atsižvelgiant į profesinius įgūdžius, į praktinius įgūdžius ir tas 12 metų bendrojo išsilavinimo laikotarpis, kuris yra siūlomas komisijos, tikrai nepagerintų uh, pacientų priežiūros kokybės ir apskritai tai netitinka dabartinės tikrovės, nes pirmiausiai dėl finansinių priežasčių nebūtų galima to užtikrinti, o antra vertus pacientai iš to neturėtų jokios naudos, nes mums reikia žmonių, kurie dirbtų tiesiogiai su, pacientam, su pacientais ir taigi reikėtų čia pasi, telkti sveiką protą ir juo vadovautis. Galbūt komisijos atstovai galėtų apsilankyti kaip pacientai skiriuose valstybėse narėse ir susipažinti su sveikatos priežiūra Vokietijos, Graikijos, Airijos ligoninėse ir po to mums praneštų, kur gavo geriausias paslaugas ir tikrai galėtų patvirtinti, kad dualinė medicinos personalo rengimo sistema tikrai nėra pati blogiausia, ponė Raimers. Dėkuoju pranešėjų už jos e, parengtą nuomonės projektą. Aš norėčiau dėl kalbos mokėjimo reikalavimų kai ką pasakyti, pirmiausiai e, dėl vieno sutingo įvykio mano regione, nes e, aš nemanau, kad medicinos slaugos personalui reikėtų netaikyti kalbos mokėjimo reikalavimo, tačiau reikėtų taip pat ir ne, nediskriminuoti, nes e, būtina užtikrinti darbo jėgos judumą Europoje, Vokietijoje, mano regione smarkiai trūksta e, medicinos slaugytojų, pavyzdžiui, Ispanijoje e, slaugytojų gerai parengtų yra daug, kurie norėtų dirbti Vokietijoje ir Mano regione e, vienose slaugos namuose buvo e, priimtas slaugytojas, slaugytoja iš Ispanijos ir visi buvo patenkinti ir pacientai, ir gydytojai, e, tačiau dėl tų kalbos mokėjimo reikalavimų iš žmogaus buvo atimtas leidimas dirbti ir tokiu atveju arba tokiais atvejais mes, mūsų pasiekmas rezultatas yra visiškai priešingas užsibrieštiems tikslams. Tai yra mes neskatiname darbo jėgos judumo, nepadedame kitoms valstybėms kovoti su nedarbu, jeigu mes per griežtai taikysime direktyvos reikalavimus, tai e, pasieksime tik tai to, kad žmonės nusivils ir nusigręš nuo ES. Pirmkas, ačiū, diskusijos buvo labai įdomios. Daugiau kalbėtojų sąrašo kolegų jau nebeįtraukime, tačiau jums to jau suteiksiu žodį. Išklausus kolegų minčių, galima daryti išvadą, kad bendrasis mokyklinis įsilavinimas atlieka labai svarbu vaidmenį, jeigu vertintume jaunimo nedarbas, kuriuose ES valstybėse, kai kuriuose jis siekia 50 procentų, tose e, valstybėse, kur bendro išsilavinimo reikalavimas yra dešimties metų, tai jaunimo nedarbas siekia 8 procentus. Šiuo pasiūlymu siekime užtikrinti kuo geresnę <clears throat> profesinės, e, kitos profesinės kvalifikacijos kokybę, tačiau atsižvelgiant į visus e, finansinius ir kitus e, aspektus, šaltinius poveikius, galėtų atsitikti taip, kad e, čia būtų pradėdama kurti tam tikra ekonomikos skatinimo programa ir įgyvendinti, kuomet e, būtų parengta labai daug aukštos kvalifikacijos e, medicinos slaugos e, personalo ir tokiu būdu tokio personalo atsirastų per daug ir kiltų visų kitokių problemų susijusių su, pavyzdžiui, nepakankamu atlikiu už darbą ir į šį aspektą manau, kad komisijos ekspertai rengdami pasiūlymą visiškai neatsižvelgia arba jį pamiršo, todėl reikėtų aptarti um, šios klausimus su kolegomis iš IMKO komiteto, nes uh, tikrai iki šiol dar nesu gavęs uh, tiek daug įvairių pasiūlymų, komentarų ir E, kitokių vertinimų, pavyzdžiui, iš e, miestų merų, apskričių valdytojų arba klinikų vadovų jie yra labai susirūpinę teikiamo pasiūlymu. Ir todėl e, tikrai reikėtų pasirūpinti tuo, kad siekdami kilnių tikslų patvirtintume reikalavimus dėl kurių nukentėtų netitinkamų profesijų atstovai ir jų darbo užmokestis, todėl reikėtų sprendimo teisę čia palikti valstybėms narėms. Reikėtų šį klausimą dar kartą svarstyti su kolegomis iš IMKO komiteto, kadangi nepaisant e, gerų ketinimų aš pakankamai skeptiškai vertinu e, šias komisijos pasiūlymo nuostatas komisijos atstovui dabar suteiksiu žodį, prašau. Thank you, Chairman. I would like to... Ačiū pirmininkė, dėkoju komitetui, pranešėjai ir parlamento nariams, kurie pasisakė ir pateikė naudingų komentarų. Kaip žinote, šiuo metu aptariam pasiūlymą su valstybėmis narėmis ir su jumis. Ir visi pasiūlymai, komentarai yra labai naudingi rengiant tekstą, kuris, tikiuosi, bus patvirtintas kitais metais. Aš neturiu laiko atsakyti į visus klausimus, išrinkau keletą klausimų ir bandysiu juos sureaguoti, kad palengvinčiau jūsų diskusiją ir suformuoti nuomonę. Visų pirma, Europos profesinė kortelė Visada reikia turėti galvoje tai, kad e, galvoje čia turime kortelę, kuri <laughs> įrodo profesinės kvalifikacijos pripažinimą. Kortelė nėra leidimas užsinti praktiką. Tai yra papildomas žingsnis. Čia yra tik tai kvalifikacijos pripažinimas. Viskas, ką darome, netgi tylus leidimas ir tai yra e, kvalifikacijos pripažinimas, ne leidimas užsimti praktiką. Antras dalykas terminai. Kortelė atsirastų uždaroje sistemoje. Šiuo metu yra dėlsama, nes dažnai užduodami įvairiaus klausimai dėl sistemo, sistemos. Kortelė yra uždara sistema ir valstybė narė pateikia sertifikatą, kad dokumentas galioja, yra autentiškas ir taip toliau. Taigi kliūtis, kurios dabar praktikoje egzistuoja, dinks dėl to, kad dėl, dėl pačios sistemos dizaino. Dėl to komisija pasiūlė, pasiūlė trumpesnius terminus, ypač, ypač atsižvelgiant į dabartinę praktiką, kai institucija neatsako visus metus. Pavyzdžiui, yra pareiškimas e, asmens, kuris nori persikelti, tačiau institucija neatsako visus metus. Kadangi sistema bus uždara ir kad e, tai, kad mes turėsime atsižvelgti ir į profesinę pusę, ne tik institucijos nuomonę, siūlome trumpesnius terminus. Tačiau mes suprantame, kad negalime visko užfiksuoti, būtent tokia patirtyje. Mes praktiškai žiūrime, kokie turėtų būti terminai. Todėl mes svarstome, ar reikėtų peržiūrėti terminus, kad institucijos turėtų daugiau laiko atsakyti, ar e, numatyti suspendavimo laikotarpį, jeigu e, institucijos norėtų gauti daugiau informacijos. Norėjau paminėti šį aspektą. Kitas aspektas yra dalinė prieiga. Suprantame, kad tai yra jautrus klausimas ir mes atsižvelgsime į jūsų komentarus ir e, rūpinus dalykus dėl sveikatos priežiūros profesijos. Tu dalykus reikia turėti galvoje. Asmuo, kuris gali pasinaudoti dalinę, dalinę prieigą, yra asmuo, kuris yra visiškai kvalifikuotas savo valstybėje narėje. Dėl to visoms profesijoms, kuriams taikomas automatinis pripažinimo režimas, e, netaikomas dalinės prieigos principas. Tai yra prieštaravimas. Jeigu yra automatinis režimas, nereikia dalinės prieigos, jūs turite pilną prieigą. Dėl to mes to neminime savo pasiūlyme. Tačiau tai bent jau mums yra ak, visiškai akivaizdu, tačiau mes atsižvelgsime į jūsų pranešėjos pasiūlymą bet kokiu atveju tai reikia patikslinti ir išdėsti aiškiau. Trečias klausimas - kalba. Tai yra labai svarbi problema. Ir mes visiškai suprantame jūsų prieštaravimus ar nerimą. Jeigu pažvelgsime į dabartinę direktyvą, asmuo turi turėti tinkama, tinkamas kalbos įgūdžius, kad galėtų užsimti tą, tą profesinę veiklą. Tai yra, kiekvienai profesiniai direktyva, profesiniai direktyva numato pareigą e, mokėti kalbą tam tikrų lygmenių. Pradinėme pasiūlyme mes darėme prielaidą, kad valstybės narės pagal savo praktiką turėtų organizuoti testavimą, jeigu tai yra proporcinga ir panašiai. Mes supratome, kad kai kurios valstybės narės nuėjo toliau ir e, tiesiog nepareikalavo renkti jokių testų. Pasiūlymo esmė yra ta, kad užtikrinti, kad valstybės narės gali reikalauti renkti, išlaikyti testą, tačiau tai neturėtų būti pridėlė našta, neturėtų būti ne, neproporcinga, o ieškoti reikėtų balanso. Reikėtų balanso. Tai dėl regionų ir regioninių kalbų. Jeigu kas nors nori dirbti Fland, Flandrijoje, pagal direktyvą jis turi turėti kalbos įgūdžių, kad galėtų dirbti tame regione. Taigi jis turėtų kalbėti flamandų kalba. Tai akivaizdu. Negalima sakyti, aš norėčiau dirbti Flandrijoje, bet aš kalbu vokiškai ar prancūziškai ir prašau mane ištestuoti mano vokiečių kalbos žinias. Tai nėra, na, tai yra nesąmonė. Mums tai yra akivaizdu. Kita vertus, reikia išlaikyti proporcingumą. Jeigu asmo nori dirbti Flandrijoje, ar galima iš jo reikalauti, kad jis uh, kalbėtų vokiškai ir prancūzijoje, jeigu jis nori, nenori praktikuoti mm, prancūzijoje ar valonijoje. Taigi reikia e, e, proporcingumo. Dėl e, ankstyvo įspėjimo sistemos reikia konkrečios nuorodos direktyvoje į tuos ankstyvus įspėjimus. Ir tai e, būtų atsakymas į tai, kad į tokį klausimą, kodėl apie tai kalbama tik tai konstatuojamoje dalyje, yra kalbama ir pačioje direktyvoje. Ar klausimas dėl konkrečių profesijų. Gydytojai, kodėl mes pasiūlėme penkerių metų, o ne šešerių metų laikotarpį gydytojams? Jeigu pažvelgsime į dabartinę direktyvą, tai šeš, ten numatyta šešeri metai arba 5500 valandų. Daugelį valstybių narių tie kriterijai e, taikomi kartu šešeri metai ir 5500 valandų. Tačiau kai kurios valstybės narės pažodžiui pažvelgia į šį dalyką ir e, numato mokymus penkerių metų ir 5500 valandų. Mes norėjome užtikrinti, kad būtų aišku, kad mokymas būtų pagal direktyvos taisyklės, tačiau mes suprantame jūsų keliamas problemas ir asmenarių keliamas problemas, tai būtų aptarinėjama jau aktyvai ir galime tai aptarti su jumis taip pat. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau išsakyti, tai yra e, medicinos seserys. Dvi šalių pagrindų apie tai kalbėjomės su nemažai komiteto narių ir galų gale, manau, suprasime, e, kad, e, na, rasime tinkamą kompromisą visiems. Tačiau tarsi keletą žodžių, kodėl mes pateikėme tokį pasiūlymą. Tai nėra mokymo klausimas, ar turėtų būti universitetinis išlavinimas ar ne klausimas susijęs su brandumu. Reikia brandaus asmens, kuris e, dirbtų sveikatos apsaugos rytyje, nes sveikatos apsaugos darbas tampa vis sudėtingesnis. Tačiau neturėtume pamiršti, kad mes parašėme 12 metų arba ekvivalentiškas laikotarpis ir dažnai tai pamirštama. Mes nerašome 12 metų taškas mes rašome, kad tai yra 12 metų arba kažkas, kas yra ekvivalentiška. Gali būti 10 metų mokymas, kuris yra ekvivalentiškas. E, tai mūsų siūloma koncepcija yra kitokia. Mes nesakome, kad profesinis mokymas yra blogesnis ar geresnis negu universitetinis išlavinimas. Tai paliekama valstybėms narėms. Svarbiausia rezultatas. Kaip sakiau, mes žinome, kas jums rūpi, mes ketiname pas, ieškoti tinkamo kompromiso. Tiesiog aiškinu, kodėl mes patikėme tokį pasiūlymą. Mes jį patikėme todėl, kad e, plačiai konsultavome su suinteresuotomis šalimis, įskaitant ir medicinos seseris. Noriu informuoti Jūs, kad e, mes susisiekime su medicinos seserų organizacijomis, kurios pateikė kompetencijų sąrašą, kurį galbūt būtų galima įtraukti į direktyvą. Apie tai mes dar galvojame ir aptarsime tai su, ir su jumis. Galų gale, kaip sakiau, mes norime rasti tinkamą kompromisą tiek jums, tiek mums, kur būtų atsižvelgiama ir į jums rūpimus dalykus ir būtų rastas e, sprendimas, kuris niekam nebūtų trandobėjai marš, marškiniai, bet užtikrintų aukšto lygio išslavinimą medicinos seserims. Manau, kad tai viskas, ką galėjau pasakyti. Ačiū. Dank, e, Labai ačiū. Išprovokavote savo pasisakymų kai kurios kolegas dar paprašyti žodžio, tačiau laiko mes jau nebeturime, dar suteiksiu žodį pranešėjai. Ir galbūt vėliau turėsime galimybę šią temą svarstyti kartu su jumis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti už gerą diskusiją. Ypač noriu padėkoti Dagmar e, Rodbėrin, ponui Grotį, kitiems, kurie e, dar kartą iškėlė medicinos seselių slaugių klausimą Komisija nori pagerinti profesinio rengimo kokybę šioje srityje, tačiau pasirinkusi yra neteisingą požiūrį, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Airijoje, kitose šalise buvo įvestas atitinkamas e, privalomo bendro išsilavinimo reikalavimas ir dėl to smarkiai nukentėjo teikiamų paslaugų kokybę. Tuo tarpu šalise, kuriuose veikia dualinė rengimo sistema, teikiamų paslaugų kokybė yra daug aukštesnė. Ir komisija yra pasirinkusi tikrą mm, formuluotę, kurioje kalbama apie išsilavinimą, kuris atitiktų 12 metų bendrai mokyklinį išsilavinimą ir būtent čia reikėtų išsiaiškinti, kas yra turimo omenyje tam, kad uh, būtų atsižvelgiama ne tik į formą tų reikalavimų, bet ir į turinį. Todėl dėkoju Dagmaro Dėrin, kitiems kolegoms, kurios palaikė mano teikiamus atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. Ponios Brepuls pasiūlymui. Aš taip pat prijaučiu kitą vertus. Pone Jana Kudakis teikia, kad galbūt reiktų pasirinkti kažkokį tai e, vidurio kelią, taikant reikalavimus e, kalbų mokėjimo atskiroms šalims. Aš esu pasirengusi apsvarstyti su šešėliais pranešėjais įvairias formuočių pasirinkimo galimybės ir uh, kompromisus. Dėl dalinės prieigos, manau, kad reikėtų daugiausiai dėmesio skirti pacientų saugumui ir tai man turėtų, aš tai laikau svarbiausių klausimų dėl Lenkijos slaugių padėties Taip pat labai esu atvira jūsų pasiūlymams, ponė e, Hibner, žinau, kad Lenkijos slaugių kvalifikacija tikrai yra aukšto lygio ir profesinis rengimas taip pat dėl to, kad kalbėjo ponas Pirilijus dėl deleguotų teisės aktų taikymo, tai turėtume nepamiršti kad komisija pasitelkdama deleguotusius aktus gali praktiškai iš esmės pakeisti direktyvos nuostatas ir valstybių narių ekspertai neįtraukiami į vykstančias diskusijas ir vykstančius procesus. Todėl aš ryšiu abejoti, kad komisija pasitelkdama deleguotosius aktus čia atsižvelgtų į valstybių narių nuomonės dėl terminų. Aš pasisakau už trumpesnius terminus palyginti su dabartinė padėtimi dėl kalbų mokėjimo reikalavimo. Žaliųjų kolegė, tiksliau liberalų kolegė iš Vokietijos minėjo, kad reikėtų stengtis neapriboti judumo, tačiau ypač sveikatos apsaugos srityje Labai e, svarbus yra kalbų mokėjimas, tačiau galbūt galėtume susėsti ir surasti kokį kompromisą šiuo klausimu. Pirmininkas, ačiū ponė Vaisgerber, pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio 8, aplinkos saugos komitete balsuosime lapkričio 6, pagrindinio komitete e, IMKO lapkričio 28 dieną bus balsuojama dėl šio pranešimo, taigi galtinis sprendimai yra šiek tiek nukelti. Kitas pranešimas mūsų šiandienos darbo atvarkėje yra pono Arsenio 19 darbo atvarkės punktas. Suteiksiu iš karto žodį pranešėjui. You, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už susidomėjimą šiuo pranešimu draugės su mano pakeitimais yra daugiau nei 350 pakeitimų, Ir atsižvelgiant į techninį šio pranešimo pobūdį, mes tikrai puikiai padirbėjome. Suprantu, kad daugelį kolegų iškilo sunkumų įsigilinant į techninės aspektus viso teisėkuros proceso metu. Nepamirškite, kad ir, kad ir koks, kad ir su kokiu kokią techninę pelkę bei klimptumėte, esu pasirengęs suteikti visą įmanomą pagalbą. Pranešimas yra tikrai specifinis, tuo pat metu jis susijęs, juo sprend, bandamas spręsti labai aktualus politinis e, aspektas. Durbane prisimėme įsipareigojimus šiuo klausimu ir dėl JTBKK nuostatų ir ES privalo savo prisimtus įsipareigojimus paversti įstatymo raidę per šį teisės akto pasiūlymą. Todėl labai džiugu, kad mes bandome vykdyti tarptautiniu masu duotus įsipareigojimus ir e, su kl klimato kaitos srityje. Tai sprendimai priimti Durbane e, turi būti perkelti į teisės aktus. Tai sprendimas buvo priimtas po daugia šalių konsultacijų. Tačiau tai, ką mes svarstome, yra daug daugiau, neina dar toliau. Ir šis pasiūlymas padeda mums siekti dar vieno tikslo. ES valstybės narės ir pati ES gali daug sutaupyti. Ir e, tinkamai naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir bandant kovoti su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Tačiau tos naudos mūsų piliečiai tiesiogiai nejunta. Būtent todėl šiame pasiūlyme yra pas, pasirodė trys papildomi dalykai. Visų pirma, žemės ūkio iš metalų, žemės ūkio sektoriaus iš metalų apskaita, taip pat e, pelkėms skirtos priemonės, bei taip pat LULUSEF e, numatomos priemonės ir veiksmų planai. Šie trys nauji punktai šalia Durbano sprendimo. Yra iš esmės ES pasirinkimas antrajam etapui, kuomet e, išmetalus pagal LUSEF susitarimą apskaičiuosime konkrečiai, praktiškai. Tai yra, tuomet galėsime Mm, jau džiaugti savo pasiekimais ir sumažinti tikslus keliamus pramonės sektoriui ir sumažinti susijusias tokių priemonių išlaidas, darydami viską integruotai, ap, vesdami visų e, išmetamų medžiagų apskaitą ir tuo pat metu sutaupydami. Taigi tam, kad pasiektume tokį etapą, kuomet galėsime tas, tai, ką sutaupėme, naudoti, panaudoti dar didesniam taršos mažinimui, turime pasiekti tam tikro nuosek tam tikrą nuoseklę sistemą turime sukurti, kaip ir kitose sritise. Jeigu dabar iškart peršoktume į antrą etapą pagal LULUSEF, Tuomet Danija, Ispanija ir Portugalija jau matuotų, ką jos e, sutaupo žemės ūkio sektoriuje, tačiau kitos valstybės to negalėtų daryti. Ir tai reikštų, kad mes imtume vieni su kitais, šioje salėje vieni su kitais kovoti, nes mūsų sąlygos būtų nevienodos, nes vienos šalis galėtų naudotis e, tos sistemos teikiamais privalumais žemės ūkio sektorioje, kitos ne. Ir tai sukurtų konkurencinę situaciją tarp 27 valstybių narių. Todėl, jeigu norime pereiti į antrąją etapą, kuomet jau vestume e, Lulus, LULUSEF numatomų išmetalų apskaitą e, ir žiūrėtume, kaip mums sekasi siekti išsikeltų tikslų. Tuomet šiame teisės akte e, mes turime įtvirtinti tris principus ir būtent juos ir palaikysiu. Me, kad mes visi e, dėktume tas pačias apskaitos sistemas, jas taip pat e, naudotume, kad turėtume galimybę vieni kitiems pranešti, kas ką daro ir pasižiūrėti, e, kam sekasi geriausiai. Jei to nepadarysime, jei neskaičiuosime tų pačių e, rodiklių tokiais pat metodais, tuomet galime pamiršti apie antrąją etapą, galime iš karto apsispręsti, kad LULUSEF e, apskaitos neįsivesime ir nesieksime išsikeltų tikslų, nes tai bus neįmanoma. Prieš dvi dienas įvyko klausimas skirtas šiai temai. Ir noriu padėkoti kolegams, kurie ten dalyvavo. Ir mums pavyko išskuti du mitus siejamus su šiuo teisės aktu. Kopa Kohega Pirmininkas e, Žemės ūkio e, asociacijų susivienijimo vadovas mums padėjo tą mitą išsklaidyti. Buvo, buvo manoma, kad būtent šis teisės aktas sukurs papildomai biurokratijos ūkininkams bei miško sektoriuje dirbantiems žmonėms. Žemės ūkio sektoriaus lobistai bandė kovoti už uh, to sektoriaus interesus, tačiau asociacijos pirmininkas labai aiškiai pareiškė, kad šiame teisės akte, kurį svarstome, nenumatoma jokia papildoma biurokratija ir kliūtis žemės ūkininkams ar miškų savininkams. Mes suvokame, kad kad visas e, darbas vyks e, renkant e, statistinius duomenis makro lygmenių, o ne, tai nebus sukurtas papildomos užduotis individualiems ūkininkams. Mes jau naudosime duomenis, kuriuos, kuriuos dabar jau teikia valstybės narės ir prireikus integruosime duomenis iš, žemės, iš bendrosios žemės ūkio politikos, taip pat duomenis apie dabar e, naudojamus žemės ūkio nuodmenų plotus ir ganyklas. Kita neteisinga nuostata, kuri yra įsitvirtinusi kad šis teisės aktas kėsinsis į valstybių narių suverenės teisės uh, E, pačioms tvarkyti savo miškininkystės sektorių. Kai kas nes, neteisingai suprato, kai kurias dalis perskaitęs šį dokumentą, noriu pasakyti savo ruoštų, kad aš sieksiu, kovosiu, kad e, šis teisės aktas nepasikesintų į e, ta, tas valstybių kompetencijas. Uh, jau esame parengę tekstą pranešimo, kuriame, nurodoma, kad, kuriame paaiškinama, kad ūkininkams jokių papildomų kliūčių nebus sukurta šiuo teisės aktu. Aš esu pasirengęs išklausyti jūsų pastabų, nuomonių ir noriu pasakyti, kad mano kabinetas, mano biuras yra pasirengęs, yra jūsų paslaugoms, yra pasirengęs paaiškinti, patikslinti. Ir aš sieksiu kad būtų sudaryti konsensusas balsuojant dėl šio pranešimo. Uh, the... Ačiū. Toliau žodis uh, šešėlėms pranešėjams ir panas, panas Zeberis, kuris kalbės vietoj kolegės Markūnaitės. Šiandien prašė kolegė Markūnaitė, šiandien negali dalyvauti diskusiją, todėl paprašė manęs pristatyti frakcijos poziciją. Dėkojame Krytonui už nuveiktą darbą ir puikiai suvokiame taip pat e, komisijos siekius teikiant šį pasiūlymą tinkamiau kaupti duomenis, siekiant kovoti su klimato kaita, tačiau 9 procentai šiltnamio efekto dujų, kurie pagaminami kitose sektoriuose, e, pavyzdžiui, e, E, jūroje e, yra paprasčiausiai nepakankamai duomenų, kuriuos būtų galima kaupti ir todėl manau, kad tas pasiūlymas nėra labai naudingas. Komisija, jos atstovai, panas Mesgeris ir Verheim, buvo su mumis dažnai susitikę ir diskutavo šiais klausimais, tačiau neįsklaidė mūsų abejonių nei valstybių narių dėl to, kad e, valstybėms narėms ir žemės ūkio sektoriu nebus užkrauta papildoma našta. Perdodant ir kaupiančius duomenys turime laikytis tarptautinių įsipareigojimų, turiu omenyje jungtinių tautų konvenciją kovai su klimato kaita, Kyoto protokolo nuostatas, remdamėsi e, šiais susitarimais turėtume kartu su komisija e, ieškoti būdų, kaip padėti žemės ūkiui, ypač e, valstybės narėse, e, kadangi žemės ūkio sektorio ir taip įvairių reguliavimo formų ir biurokratinės naštos yra pakankamai. Dabartiniu metu mes nemanome, kad reikėtų papildomų nuostatų ir atitinkamam pasiūlymui mes nepritartume. Taip pat manome, kad valstybės narės pačios turėtų turėti galimybę apsispręsti, ką laiko mišku ir ko nelaiko. Taip pat reikėtų patikrinti, kaip praktiškai galima įgyvendinti teikiamus pasiūlymus, nes vien turėdami daugiau duomenų nebūtinai galėsime veiksmingiau kovoti su klimato kaita. Ir, e, kaip minėjau, reikėtų tikrai išsiaiškinti, ar e, tie duomenų srautai, kurie pasiekė Briuselį ir kurie čia e, cirkuliuoja, prisideda prie mūsų veiksmingos klimato politikos įgyvendinimo. Todėl prašome jūsų supratimo dėl to, kad dabar siūlomos garantijos E, mūsų manimų nėra pakankamos ir manome, kad e, reikia laikytis prisimtų įsipareigojimų ir pažadų, tačiau nemanome, kad politinių požiūrų būtų galima pasiekti ko nors daugiau. Ačiū uždėmesi, ačiū Richardui Zeberiui. Dabar suteiksiu žodį liberalų šešelniai pranešėjai, kuri šiandien yra ponė Raimers atstovaujanti Erikai Man, kuri yra šešėlė pranešėja nuo liberalų frakcijos, mes pateikėme pakeitimų pasiūlymus, atkreipdami dėmesį į savanoriškumo principo laikymasi, kalbant apie nuostatas, kurios viršytų durbo neprisimtus įsipareigojimus, taip pat manome, kad jeigu būtų nustatyta privaloma tvarka, tai e, tokie užmojai būtų per platus. Miškūkio politika priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai ir turime pažymėti, kad jau dabartiniu metu žemės ūkio sektoriuje kaupiama labai daug įvairių duomenų. Asmeniškai galiu pastebėti, kad perteikiant duomenis komisijai dėl to, tik tai e, didėja administracinių struktūrų apimtis ir finansinė našta, nes tos duomenys reikia vertinti, apdaroti, daryti atitinkamas e, išvadas iš jų. Remdamasis savo kaip ūkininkės patirtimi galiu konstatuoti, kad e, dažniausiai patys ūkininkai privalo tuos duomenis visai kaip rinkti ir teikti, o tai e, atima iš jų brangą laiką nuo jo tiesioginio darbo, tai yra gaminti maisto produktus arba biodegalus arba dar kažką, kuo jis tiesiogiai užsijima ir e, tuo tarpu ūkininkai verčiami tik tai e, dirbti tą biurokratinį darbą ir dėl to dar labiau nusiviliama žemės ūkio srityje ES struktūromis, tiek trumpai, o šiaip nekantri laukiame tolimesnių diskusijų ir manau, kad susitarsime dėl kompromiso. Pirmininkas Bas Aigaut dabar kalbės. So you, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už atliktą darbą ir už klausimus. Įdomu išgirsti, kad. Na ir aš tikiuosi, kad pasieksime kompromisą, tačiau kol kas aš matau, kad visi yra užėmę savo griežtas pozicijas. Tikiuosi, kad bus tam tikro lankstumo, nes kitaip kompromisas būtų sudėtinga pasiekti. Argumentus, kai girdžiu, stebiuosi. Pirmiausia, kalbama, kalbama apie derlingų žemių ir kaniklų apskaitą. Visi kolegos, kurie sako, kad sunku gauti tuos duomenės, turėtų paskaityti IPCC ataskaitas. Visi tie duomenys jau yra teikiami visų valstybių narių, netgi detaliau negu to prašo komisija. Duomenys yra. Yra daug satelitų teikiamos informacijos. Visi emisijų duomenys e, yra. Yra taisyklės įvairiams lygmenims ir visi techniniai dalykai išspręsti. O dabar vėl kalbama, kad čia bus našta ūkininkams. Čia yra argumentai, kurie niekur netinka. Toliau dėl Durbano sustarimo. Iš tikrųjų, ten nesutarta, kad tai yra privaloma apskaita. Bet tuo pat metu mes, ko mes prašome iš besivystančių šalių, būtent apskaityti žemės naudojimo emisijas. Taigi, besvysnačios šalis turi tai daryti, taigi galime būti įstikinę, kad po 20 metų, nors dar tiekime susitarti ir 15 metais, ES bus įpareigota tarptautiniu mastu teikti duomenis, nes to prašome iš besivystančių šalių. Jos, aišku, paprašys ir išsivyšusio pasaulio teikti tuos duomenis. Galime laukti iki 20 metų arba renktis ir koordinuoti veiksmus anksčiau. Paprastai taip Europą ir daro. Todėl duomenys yra tarptautiniu mastu, mes būsime įpareigoti tai daryti, to jau prašome besivystančių šalių, kurios dalyvauja Red Plus. Toliau, veiksmų planai, kurie yra pasiūlyma dalis. Čia mes taip pat suprantame, kad LULCF iš viso yra atsakingas už 17 procentų šiltnamio dujų emisijų, turint galvoje ilgalaikius tikslus. Žinome, kad šis sektorius turės mažinti emisijas. Todėl mes dabar atsargiai pradedame rengti planus ir valstybės narės labai maloniai yra prašomas bent jau pateikti savo nuomonę, kokia kryptimi jos eina. Tai nėra labai toli siekiantis komisijos pasiūlymas. Aš netgi norėčiau teikti pasiūlymus, kad tie siekiai būtų su tikslais ir šiam sektoriui, nes kitaip nieko nesmažinsime. Toliau dar dvi mažos temos, nes aišku, čia yra aišku daugiau politinės diskusijos, negu kad apie veiksmų planus ar e, pasėlių plotų ar e, e, ganyklo apskaitą. Du nedideli dalykai dėl biomasės. Svarbu užkirsti kelią dvigubai apskaitai. Žinome, kad ETS biomasės sektorius apskaitomas kaip nulinis CO2 šaltinis. Tačiau jeigu iškerti mišką, tuomet emisijos nebus nulinės, reikėtų tai apskaityti LULUCF, o ne energetikos sektorija. Ir toliau pelkės, tai yra labai svarbi sritis, kuri sukelia daug emisijų, daugiausia metano. Ir galima sakyti, kad ES yra vien, antra pagal dydį pagal emisijas e, pelkėse Kol kas tarptautiniu mastu mes nesame įpareigoti apskaityti šias emisijas, tačiau pelkės taps tarptautinio sustarimo dalimi, taigi pradėkime kaupti tuos duomenis, nes e, reikia stengtis, kad tie duomenys būtų sukoordinuoti ir būtų protingi. Taigi reikia kažką daryti, o ne uh, teikti argumentus apie biurokratiją, kurie iš tikrųjų nėra nieko pagristi. Dann als nächstes spricht. Labai ačiū, dabar kalbės kolegė Ana Rosbach, kuri taip pat pavaduoja savo frakcijų šešėlį pranešėją. Pone Gerling. Aš iš tikrųjų ją pavaduoju ir norėčiau perduoti jums jos mintis. Ir prieš tai pati norėčiau kai ką pasakyti nuo savęs. Jūs, kaip žinote, Europos parlamente pakankamai dažnai kuriamos utopistinės nuostatos, kurias, kurių ūkininkai negali įgyvendinti. Apie tai kolegos ką tik tai kalbėjo. Prievolė, ši prievolė teikti informacinius pranešimus apie apie ganyklas ir pasėlių plotus. Ši numatoma prievalė man netrodo realistiška. Bet kokią atveju norėčiau dabar perduoti, ką norėjo pasakyti Julie Gerling. Ji, norėjo, ji dėkoja komisijai, tai komitetui, ypač Kritonui Arsenijai, už jo parengtą pranešimą. E, prane, už pranešimą svarbia tema, kuris e, mus. Uh, le, mums leidžia daryti pažangą šiole, šiuose politinėse diskusijose. Mes šiek tiek e, e, kritiškai vertiname pateiktą pranešimo tekstą, nes e, ir komisijos pasiūlymas, ir Arsenio pranešimas nueina toliau nei mums mes prival, palietume pagal Durbano įsipareigojimus. Kodėl taip manome? Dėl to, kad tai yra kai kur teikiami utopistiniai pasiūlymai, riname per greitai ir kai kurių pasiūlymų mes negalime e, palaikyti žemės naudojimo srityje e, galioja tarptautinės taisyklės. Iš principo, kur, kur, kuriamos dvi sistemos ir, e, įpareigo, ir, ir pagal ją e, netgi tos valstybės, kurios nepasirašė minėtos sutarties, privalės taip pat e, jai paklusti. Komisijos pasiūlyme kai, dėl kai kurių nuostatų bus uh, sukurta nereikalinga perteklinė našta valstybėms narėms ir ūkininkams. Taigi mes manome, kad kai kur galios dvigubi nuostatai. Tai yra antrosio, antrojo ramsčio teisės aktas, bet ir mes taip pat kalbame apie ekologišką apskaitą. Mes nemanome, kad nacionaliniai veiksmų planai turėtų būti keičiami. Būtent todėl mūsų šešėlinis pranešėjas teikia pranešimą, E, kurių, tai yra pakeitimus, kad būtų pasiektas kompromisas. Dėl valstybių narių, e, valstybėms narėms numatomų įsipareigojimų, jie turėtų būti lankstesni. Pane Gerling, Liepos mėnesį vykusių diskusijų metu komitete akcentavo, kad komisija nueina per toli, nes kalbame apie deleguotusius teisės aktus. Tai yra Mm, su mumis turėtų būti elgiamasi kitaip ir būt, turėtų būti pasitelkta įprastinė teisėkuros procedūra, o ne e, panaudojami mm, deleguotojai teisės aktai. Ačiū, ponė Rosbach. Pasisakė visi šešėliniai pranešėjai, dabar perskaitysiu užsiregistrausiu kalbėti pavardės. Ir po to neveitrausime daugiau kalbėtojų sąrašo naujų kalbėtojų. Kolega Inkukovič,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 Kalbėkite neilgiau nei po dvi minutės, nes priešingų atveju visiškai nebeliks e, laiko kitiems klausimams. Kolegė Klas. Ačiū pirmininkai, būtų galima ištisas valandas kalbėti, tačiau daug jau buvo pasakyta. Noriu pritarti Richardo Zeberio ir Anos Rosbach mintims klimato kaitos konferencijoje Durbane buvo susitarta įtraukti miškininkystę po 2013 metų ir dabar e, komisija teikia pasiūlymą įtraukti ir žemės ūkį. E, iš nuostatų taikymo sritį dėl to padidės biurokratija, bus iškraipama konkurencija, nes buvo minėta, kad renkamus duomenis reikia apdaroti vertinti, nes iš jų kitaip jokios naudos nebus, tai reiškia biurokratinė našta padidės ir būtų neteisinga tvirtinti kitaip, įtraukti žemės ūkio politiką ir nacionalinius veiksmų planus. Taip pat mm, turint omenyje, kad šiuo metu reformuojama bendroji žemės ūkio politika siekiant pakankamai rimtų uh, tikslų, todėl reikėtų tikrai rimtai atsižvelgti į komisijos pasiūlymus e, dėl palyginamųjų veiksmų, e, grįžtant prie žemės ūkio ir miškininkystės. Reikia paminėti, kad e, tausus miškų ūkio tvarkymas yra naudingas kovai su klimato kaita, nes miškuose yra sunaudojamas anglės dioksidas ir, aišku, miškus būtina tvarkyti, nes netvarkomi miškai išskiria anglės dvideginį e, vietoj to, kad jį e, sunaudotų, suvartotų. Taip pat reikia atsižvelgti į medienos panaudojimą energetikos poreikiams patenkinti. Reikia atsižvelgti todėl į daugelį aspektų. Aš noriu, kad būtų kalbama apie darnų ir e, e, tvarų miško tvarkymą šiame pasiūlyme. Ačiū kolegė Hubner dabar. Ačiū. žemės naudojimas ir žemės naudojimo paskirties keitimas bus labai svarbus tikslai. Tačiau galėtumėme e, pakoreguoti komisijos pasiūlymą ir numatyti, kad kai kurios užduotis būtų taptų laisvanoriškams, o ne prievolinėmis, kaip kažkas minėjo, Durbane buvo nuspręsta, kad valstybės pačios nuspręs, kiek, kaip toli jos nori eiti ir kokiu priemonių nori imtis. E, pono Kritono pranešimas yra tikrai labai vertingas, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, jūsų dėmesį į komisijos e, pasiūlymę esančias formuluotės, kurios gali kelti problemų. Num, valstybėms narėms numatoma, plan, numatoma užduotis kurti planus, pagal kuriuos jos mažins žemės ūkio sektoriaus išmetalus, tačiau nenumatoma prievalė komisijai tų planų tikrinti. Ir kita vertus, šalis ir pačios bus suinteresuotos pademonstruoti, kad jos tengiasi mažinti teršalų kiekį. Uh, Komisija taip pat siūlo e, svarstyti šį pasiūlymą pagal deleguotusius teisės aktus. Tai nėra tinkamas siūlymas. Toliau. E, tarša. Išmetalai, kurie sutaupomi. Ką su jais daryti? Čia turėtų būti numatyta galimybė e, pasirinkimo laisvę, ką daryti su jais. Nes mes dar turime prisiminti, kokie, pasipėti, tai, kokia yra miško apibrieštis ir ją pritaikius gali pasi, paaiškėti, kad reikia skirtingų sprendimų, ypač mažose valstybėse. Miškas yra šalies turtas tokiose valstybėse kaip Maltoje ar Graikijoje, tačiau dėl šalių klimato, dėl tų šalių klimato ypatybių užauginti naują mišką ten naujo miško auginimas vyksta kitaip nei Lenkijoje. Į tai taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir tai pripažinti. Manau, kad reiktų pri, kažkaip tai paskatinti valstybės narės, kurios kitaip siekia mažinti iš metalų kiekį. Vėliau ponas Sekirskis. E, ponas Šadurskis. E, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Kritonui už puikų pranešimą ir gerą darbą. Manau, kad bus naudinga ši sistema, kuri kuri, pagal kurią bus rinkami duomenys apie miškų ir pasėlių plotus. Ir kaip suprantu, kad valstybės narės, o ne atskiri ūkininkai bus už tai atsakingi ir būtent taip patvirtino šiandien Kritonas. Bet turime savo kelti štai kokį klausimą. Kaip institucijos gaus tos duomenys, iš kur juos gaus? Žinoma, iš ūkininkų. Ir tai sukurs papildomą administracinę naštą dideli, dideliems ūkiams kurie turi kompiuterizuotą sistemą, tai ne, nebus sudėtinga. Tačiau kaip su smulkiais ūkiais? Aš siūlau įvesti laisvanoriško, laisvanoriškos aps, apskaitos galimybę valstybėms norinčioms dalyvauti joje. Ir trumpai kalbant, aš siūlyčiau pasirinkti tą pačią sistemą kaip ir Kyoto protokole ganyklų e, apskaita turėtų būti laisvanoriška la, galimybė. Dar vienas dalykas. ES institucijos gali ir nesugebėti apdoroti šios, šios informacijos, šių duomenų. Duomenų apdorojimo sistema turėtų būti subalansuota. E, nereikėtų siūsti per daug informacijos, kuri nėra būtina šiame procese. Ačiū toliau, kolega Kukovič. Ačiū pirmininkė. Galima kalbėti apie labai plačių užmojų tikslus, kurias susibrėžia mūsų pranešėjas, nemažai jų yra realistiški, tačiau kai kuriuos vertinčiau kaip nepasiekiamus šiuo metu. Turėtume stengtis uh, nematuoti visko netinkamais matavimo vienetais. Tai reiškia, dabar mes vietoj kilogramų vartojame uh, arba naudojame tonas ir, ir panašiai. Todėl siūlau šį pranešimą padalinti į dvi dalis, e, matyti atskirus e, gyvendinimo laikotarpius, atskirus terminus taikyti, turime daugiau kalbėti apie padarinius, apie papildomą biurokratinę naštą. Turime taip pat savęs paklausti, ar e, turėtume daugiau miškų, e, miškų plotus išplėsti į žemės ūkio naudmenis ar naudoti tą ariamą žemę maisto produktų gamybą. Ponas Prodi. E, Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad esu gana man pikta, kad e, nekalbama apie e, dirbos saugojimo direktyvą, kuri užstrigusi taryboje, nes dirbožėmio negalime atimti iš valstybių narių, o CO2 vienas šaltinių yra dirbožėmis, todėl aš tikiuosi, kad taryba rimtai ar svarstys dirbožėmio apsaugos direktyvą ir padarys tai greitai. Antra. Palidoviniai duomenys egzistuoja. Turėsime ir dar tikslesnių duomenų kai bus paleisti nauji palidovai ir ūkininkai privalės teikti duomenis. Gal, jie turės teikti duomenis, jeigu jie nenorės, kad būtų teikiami palidoviniai duomenis apie jų žemę. Kitas klausimas, kiek CO2 yra E, surenkame gerai tvarkomame miške. Turėsime palidoninius duomenius apie CO2 išmetalus iš dirbožėmio. Turėsime palidovinius ir lėktuvų renkamus duomenis, kurie papildys palidovinių e, duomenų banką. Tai reiškia, kad ūkininkai neturės jokių papildomų užduočių, papildomą darbą turime užtikrinti, tačiau, kad jeigu nori, ūkininkai galėtų dalyvauti sistemoje ir prisijungti prie aplinkos išsaugojimo, kas yra naudinga visiems. Ačiū. Kalhans Florence. Man taip pat labai sunku svarstant rimtai CO2 klausimus. Aišku, reikia ir šį aspektą aptarti. Nemanau, kad šios nuostatos neturės papildo, ne už, e, neskurs papildomos biurokratinės naštos, nes aš jau 40 metų pats ūkininkauju ir e, aš galėsiu pasikviesti pranešėją į savo ūkį, kuris yra tik už 200 km nuo čia. Jūs, pirmininkė, taip pat galite kartu atvykti ir jūs pamatysite, e, kiek reikia įvairių e, formuliarų užpildyti, ne, nepeisint to, kad kompiuteriu dabar viskas yra e, daroma, tai tikrai jums amonę teksite įvairios nuotraukos iš oro yra labai tikslios. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu dėl e, ant mano e, valdomos žemės augančių medžių e, atitinkamai sumažėja žemės ūkio naudmenų plotai ir jeigu to sumažėjimo mes tiksliai neapskaičiuosime, tai prašai vieną koją jau būsite į kalėjimą patalpintas. ir pasiūlymas čia privaloma tvarka teikti atitinkamą informaciją, apskaičiuojant e, tiesiog nes išmokas vienam hektarui. Tai iš tikrųjų komisijos pareigūnai visi yra diplomuoti žemės ūkio specialistai ir jei gaunamus e, duomenys e, komisijoje pareigūnai vertins e, pagal kompleksinį paramos susijimą ir jam galiojančias taisyklės, tai reikės, prireiks maždaug dviejų metų, kol apskaitai tos visus gautus duomenys komisija sugebės apdoroti. Tai man apskaitai kyla klausimas, ką, kas yra dabar daroma su turimais duomenimis arba gaunamais duomenimis vakar čia demonstravę ūkininkai teigia, kad e, neįmanoma normaliai ūkininkaujant iš karvės primelžti 8000 litrų e, pieno per, per metus, nes normalus e, išmilžis yra 4 tūkstančiai kilogramų, tačiau jeigu žmonės nori gerti daugiau pieno, tai kaip reiktų spręsti šią problemą, ar pavyzdžiui leisti e, auginti dvigubai daugiau karvių, nes aš pats nesu pieno ūkininkas, tai nesu susipažinęs e, išsamei su e, visais šiais aspektais. Aš manau, kad jeigu komisija netlieka savo darbo, tai turi valstybių narių, pavyzdžiui, skiri regionai deramai atlikti savo darbą. <coughs> Ir jeigu jau tie medžiai auga e, kažkur ant ūkininko valdomo žemės, tai ūkininkai galiausiai bus priversti eiti ir juos suskaičiuoti. Toliau Sofijo Konys suteiksime žodį. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Aš taip, taip pat labai esu patenkinta tuo, kad Karlas pakvietė mus visus apsilankyti savo ūkiją. Sutinku su Karlu, todėl kalbėsiu trumpai. E, iki, du, iki 2006 metų e, pra, buvo prarastas labai didelis dirbožėmio kiekis dėl įvairių įvykusių procesų. Noriu priminti Jums, kad mes teisės aktų, kuriai, kuriai turime nepamiršti ir e, mūsų svarstamo teksto ekonominio poveikio. Taip pat administracinės procedūros poveikio, apie ką kalbėjo Karlas. Tai aktualu tiems tai, tai yra aktualu, nes šiandieninės Europos įvaizdis e, Europos piliečiams yra sunkiai suvokiamas ir primtinas, nes dažnai priminėjame tekstus, kurie sukuria papildomą administracinę procedūrą. Ir tai e, mus e, įstatymų kuriejus pastato į dviprasmišką padėtį santykė su piliečiais. Turime siekti e, anglės nenaudojančios ekonomikos sukūrimo, aš su tuo sutinku, tačiau negalime be perstojo urbanizuoti, toliau urbanizuoti planetos. Ir turime veikti nuosekliai, laikantis durbane patvirtintų taisyklių ir nuostatų. Ir jei reglamentas bei apibrieštis, kurias patvirtina ES, turi atitikti tarptautinių mastų galiojančius nuostatus ir apibrieštis. Ačiū toliau, ponas Fielneris. Ačiū, pirmininkė. Tikrai labai įdomu klausyti šių diskusijų ir suvokti, kad mūsų uh, nacionalinė patirtis ir, ir nacionalinis matmuo viską persmelkia. Ir tai galbūt nestebina, nes kalbame apie žemės sektorių, apie žemės naudojimą, nes žemė skirtingose šalise naudojama skirtingai. Ir netgi miš, miškai, miškai skirtingai suprantami skirtingose valstybėse narėse. Tai aktualu šiuo konkrečiu atveju, nes miškas yra, didžiu, yra didžiulio ekonominio potencialo dalis ypač kalbant apie e, klimato, kai, kovą su klimato kaita ir į aplinką šalinamas dujas. Tačiau iššūkiai, e, susidurėme su iššūkiais, kuomet pradėjome kalbėti apie tai, kaip panaudoti kaip išnaudoti tas galimybės. Ir paaiškėjo, kad turime tikrai mažai žinių. Man, mane labai neramina komisijos pateiktas pasiūlymas. E, E, ypač e, ten, kur komisija teigia, kad komisija privalo vertinti veiksmų planus, teikti rekomendacijas, tarsi komisija galėtų geriau išmanyti ir tarsi ji geriau žino, kaip išnaudoti to, tos atskiros kiekvienos valstybės narės potencialą. Aš tuo abejoju. Duomenis. Ir Karlas Heinzas labai iškalbingai pristatė iššūkius susijusius su duomenimis duomenys gali, galbūt ir egzistuoja, tačiau yra patikimi duomenys, netokie patikimi ir, ir visiškai nepatikimi. Todėl svarbu dėmesį sutelkti į patikimus duomenys. Nes jeigu remsimės išgalvotais duomenimis, tai tik tai atnešime daugiau žalos nei naudos, viską sukomplikuosime ir netgi apsunkinsime kovą su klimato kaita. Todėl mano išvada yra tokia ne, nekurkime LULUSEF liuksusinės versijos ir nekurkime dviejų rūšių, dviejų domenų sistemų, vienas LULUSEF, kita Europos Sąjungai, bet nepamirškime, ką nusprendėme, pasiryžome daryti. Ačiū pirmininkai, dėkoju kolegoms už aktyvų e, dalyvavimą diskusijose. Pritariu pasiūlymui būti apdairiems vertinant komisijos teiginį, kad e, ūkininkai nepatils, nepatirs papildomos biurokratinės naštos. Kartu su pranešėju parengėme 79 pakeitimą. Visų kolegų prašau jam pritarti ir e, būtų įdomu išgirsti komisijos vertinimą šio pakeitimo ar galėtų jį priimti, nes e, būtų galima šio pakeitimo nuostatomis pasiremti įtvirtinant teiginį dėl papildomos e, biurokratinės naštos nebuvimo, kalbant apie apskaičiavimus, e, tai yra labai svarbu dvigubai neskaičiuoti biomasės. E, nežinau, ar tai yra atkreiptas dėmesys, jeigu ne, tuomet reikėtų tą padaryti. Dėl ilgalaikių tikslų manau, kad ūkininkai ir miškininkai gali atlikti svarbu teigiamą vaidmenį kovojant su klimato kaita. Ilgalaikėje perspektyvoje ūkininkai jau dabar prisideda prie kovos su klimato kaita ir jeigu juos e, rimčiau įtrauksime į šios procesus, tai e, sėkmės galimybės šio kovoje tik padidės. Grįžtant prie e, Kristos klas minčių, norėčiau, kad komisija taip pat jas įvertintų, pakomentuotų, nes manau, kad tinkamai tvarkomas miškas kovojant su klimato kaita gali nešti daugiau naudos nei e, netvarkomas miškas arba kokios nors džiunglės. Aš manau, kad reikėtų įtraukti šios pasiūlymus ir susijęti juos su pono e, Čiološo mintimis, siekiant e, gauti pakankamai aiškius nuseklius atsakymus į kilančius klausimus. Pirinkas, ačiū, dabar steiksiu žodį komisijos atstovams. Ponas Olsonas, jeigu įmanoma, per tris minutės sureaguokite, nes dar šiandien turime apsvarstyti kitą svarbą pranešimą. For... Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už komentarus, už gyvą diskusiją. Ir aišku, už tą didelį pakeitimų skaičių, kai kurie yra, daugelis yra naudingi, aiškus, patikslina tekstą. Labai tiesiai kalbant apie naštą ūkininkams. Pirmiausia, taip, mes pritarėme 79 pakeitimui. Pirmiausia, nuo pateiksiu mažą anegdotą. Aš esu iš ūkininkų šeimos Danijoje. Danija žemės ūkio apskaitą vykdo nuo 2008 metų savanoriškų pagrindų. Paklausiau e, ūkininkų savo šeimoje, ar jie apie tai žino, ar jie pildė kokius nors popierius. Jie sakė ne. Jeigu paskambinsime į ūkininkų asociaciją, sužinosime, kad ne vienas ūkininkas nesikreipė dėl apskaitos į juos. Priežastis yra yra ta, kad tie duomenys jau yra surinkami kitais kanalais, per kitas duomenų sistemas, pavyzdžiui, CAP ar. pagal konvenciją dėl UNFCCC. Ši apskaita vykdoma ir jau daroma tai 20 metų ir valstybės narės e, gali teikti tuos duomenis ir papildyti juos iš kitų e, šaltinių. Taigi galima pasakyti e, ganėtinai įsitikinę, kad papildomos naštos dėl šio konkretaus teisės akto nebus. Žinoma, antrasis žingsnis bus tas, kai aptarnėsime tikslus. Tuomet ši diskusija taps svarbi ir mes prie jos grįšime pasakius tai, pakalbėjus apskritai dėl pakeitimų. Kaip sakė ir Arsenis, tai yra techninis klausimas. Ir su šiuo dokumentu e, mes taip pat turime ir veidrodinį e, dokumentą, tai yra e, Durbano sprendimą. Daugelis pakeitimų priartina šį tekstą prie Durbano sustarimo, tačiau yra keli pakeitimai, dėl kurių aš turiu pasakyti, kad mes komisija įtarėme, jog jie būtų nepriimtini. Dabar turiu jums tai pasakyti, kad mm, galėtume toliau apie tai kalbėtis. Deja, dėl kai kurių dalykų 235, 236 dėl energetinės medienos ir 223 pakeitimas. Tai prieštarautų tarptautiniams sustarimams, kuriuos esame pasirašę. Todėl prašau persvarstyti dar kartą šios pakeitimus. Dėl 233 pakeitimo. Jis priverstų mus nukrypti ir sukurtų dvigubos apskaitos sistemas. Jeigu e, valstybės narės taikytų šį pakeitimą, šias nuostatas. Noriu aiškiai Jums apie tai pasakyti, tai nėra politinis pareiškimas, tai yra reikalas susijęs su tekstų sudarinimu. Daugelį pakeitimų sakoma, kad reikia šį tekstą sudarinti su Durbono sustarimu. Taigi, žemės ūkio apskaita yra vienas iš dėlių klausimų, kai kurios valstybės narės tai daro ir teikia didžiąją dalį duomenų. Daugelis valstybių narių daro tai didelę dalį pagal konvenciją. Taigi, toks klausimas nėra toks didelis, ar duomenys yra, ar jų nėra. Tai yra tiesiog politinis klausimas. Ačiū. Ačiū komisijai. Na ir pagaliau mūsų pranešės. Ne. Galbūt galite atsakyti į mano tikslų klausimą dėl miškų. Gerbiamas Votkim. The rapporteur. Alfanen. Thank you very much. I would like to thank all the colleagues for their interest. Pirmininkas suteikia žodį pranešiai. Ačiū visiems kolegoms už susidomėjimą šiuo klausimu. Manau, kad neturėtume priminėti sprendimų pasikliaudami mitais ar nuogirdomis. Šios apskaitos vykdymas nėra naujiena valstybėms narėms. Yra valstybė narių, kurios tai daro. Taip pat turime Danijos patirtį. Ūkininkams papildomos naštos čia nėra. Miškų savininkai. Miškų savininkams tokia apskaita jau yra privaloma. Dabar kalbame apie žemės ūkio apskaitą, kuri prisidėtų. Norėčiau apsilankyti pono Florenso ūkiją, tačiau tai nebūtų joks skirtumas e, miškų apskaitai. Kas čia yra svarbu? Svarbu tai, ar aiškiai pasinaudosime tais sutaupytais dydžiais, kurie naudingi ekonomiškai valstybėms narėms ar ne. Ačiū poniai Hübner už jos pasisakymą. Jūs galbūt žinote Lenkijos duomenų reikalą. Lenkija stupytų beveik 1 procentą metinių emisijų, jeigu ji apskaitytų žemės ūkio emisijas. Švedija taip pat sutaupytų. Italija sutaupytų beveik 2 procentus savo pramonės iš metalų, jeigu apskaitytų žemės ūkio emisijas. Tai reiškia pinigus be viso kito. E, tokia jūs turėtumėte, jeigu norite padėti savo šalims ir gerbti žmonių reikalavimus, turiu pasakyti, kad šiuo metu niekas žemės ūkio, ūkio sektorioje netiki E, šiomis pasakomis apie biurokratiją. Klaidingai buvo manoma žemės ūkija prieš tris mėnesius, kad taip yra. Dabar, jeigu paklausite ūkininkų, sužinosite, kad e, tai nėra tiesa. Tiesa yra, kad mes sutaupysime. Tai yra paslėp, paslėptos santaupos. Ar mes ir toliau laikysime jas paslaptyje ir tai kainuos e, šalims pilomus pinigus. Dėl to reikia apsispręsti. Ačiū Kritinui Arseniui už diskusijų apibendrinimą. Balsuosime spalio 10 dieną dėl šio pranešimo aplinkos apsaugos komitete 2013 m. sausio mėnesį numatoma balsuoti dėl šio pranešimo plenarinėje sesijoje. Dėkuoju už dalyvavimą diskusijose. Toliau perikime prie pono Perilo pranešimo dėl e, aviacijos e, arba skrydžių keliamo triukšmo. Sveikiu žodį pranešėjai. Ačiū. Ačiū. Žinau, kad neturime daug laiko, todėl pabandysiu kalbėti trumpai kad paskui kolegos turėtų galimybę pasisakyti, kaip žinote. Aš sulaukiau 80 pakeitimų pasiūlymų. Jie visi yra tinkami ir e, jais siekiama tobulinti tekstą. Tie pakeitimai, nors jų yra netikiu daug, savo pobūdžiu labai skiriasi ir ne, ir ne visi sutampa. Todėl darbas yra nelengvas. Sunku su, sujungti tuos pakeitimus į vieną, parengti kompromisus, tačiau tikiuosi, kad esminių sunkumų neiškils, nes, pavyzdžiui, jau, jau dirbame, jau parengėme pasiūlymą ketvirtojo straipsnio uh, penktam punktui, kitais atvejais reikia įrašyti papildomą tekstą ir aš manau, kad dauguma tų pasiūlymų bus priimtini. Tačiau manau, jog reikia. Aš, aš pats turiu peržiūrėti pakeitimus ypač pakeitimus komisijos tekstui, kur siūloma apriboti kai kurias operacijas ir veiklą penktajame ir septintajame straipsniuose. Reikia, mes patiksliname suinteresuotos šalies apibriežti, o paskui kitame straipsnėje išvardinome tos suinteresuotos šalies e, teisės teisę vykdyti tam tikras operacijas, siekiant apriboti lėktuvų keliamą triukšmą. Mes bandome pateikti alternatyvą komisijos tekstui ir vietoj absoliut, absoliučios kontrolės teisės mes siūlome numatyti galimybę kontroliuoti Komisijos pasiūlymas bendrai yra gana subalansuotas ir mes e, svarstėme galimybę kai ką ištrinti, dalį teksto išidį, tačiau, man, tačiau maname, kad tai gali sukurti vakumą, ir, o būtent tokia situacija duotų priešingų rezultatų, nei mes trokštame. Keli siūlomų pakeitimo aspektų turėtų būti vertinti iš juridinio požiūrio taško ir komisijos galių kontekste. Pateiksiu keletą pavyzdžių galbūt komisija išsakys savo nuomonę, nes aš man kyla kai kuriuo abejonių, ypač dėl juridinio aspekto, nors aš ir pritariu turiniui. Ypač dėl žemės organizavimo 86, 81, 82 pakeitimai Ten kalbama apie decibelų kiekį ir skalę. Nemanau, kad galime tokias nuostatas įrašyti į, direkty, į šią direktyvą. Noriu priminti, kad šis teisės akto projektas nekeičia dabar galiojančio teksto. Tuo tarpu tai yra siūlomo reglamento tekstas, kuris papildys dabar galiojančius nuostatus ir skirtas aviacijos sričiai. Te, nu, juo įkuriama triukšmo kontrolės sistema. Galbūt tokie pamastymai gali įvesti sumaišties, vertinant tas pasiūlytas priemonės. Taigi reikėtų kai ką patikslinti tekste. Tas pas pasakytina, kai kalbame apie šalių dalyvavimą ir techninius forumus bei techninio dalyvavimo forumus. Čia reikalingas informacijos srautas, nuomonių rinkimas, taip pat informacija apie vykstančias operacijas. Reiktų šiuos dalykus atskirti, tačiau tam nereikia techninės nuomonės kurią teiktų uh, paliestų asmenų grupės atstovai, vertinant triukšmo lygmenį ar priemonės, kurių reikėtų imtis. Dar vienas svarbus dalykas. Priedas ir antras pakeitimas. Sulaukiu pasiūlymų, kuriais siūloma išbraukti pa, mm, priedus, Ir ten kalbama apie dabar, dabar galiojantį tekstą. Tai, sakyčiau, yra labai ribotas požiūris. Mes direktyvos nekeičiame. Tie, tas dabar svarstomas tekstas turi papildyti jau galiojantį tekstą. Ir mes kalbame ne apie triukšmą bendrai, bet apie triukšmą, kurį kelia e, lėktuvai. Taigi reikia to nepamiršti, nes man susidaro įspūdis, kad mes nepasieksime savo tikslų kitaip, o ir priedai yra svarbus. Noriu pasakyti, kad bendrais bruožais vertinant pakeitimai yra geri. E, jis ruošiama apie 80 pakeitimų, tai yra tikrai didelis skaičius nuomoniai. Šešėliniai pranešėjai ir kolegos, kurie pateikė pakeitimus, tikrai daug padirbėjo. Taigi bendrais bruožais pritariu jūsų siūlymams ir noriu visiems padėkoti už jų indėlį. Ir dabar rengiu konsoliduotus pakeitimų pasiūlymus ir tikiuosi, kad jie bus primtini. Bet gal komisija galėtų dabar pakalbėti, išsakyti savo nuomonę dėl mano išsakytų pastebėjimų. Visų pirma, dėl uh, kai kurių pakeitimų priimtinumo. Tos situacijos išaiškinimas tikrai būtų naudingas tolesniam mūsų darbui. Ačiū. Dabar leisime pasisakyti šešėlės pranešėjams. Pirmoji kalbės Krista Klas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už tai, kad teigiamai vertino gautus pakeitimus. Noriu taip pat pagirti pranešėjo parengtą pasiūlymą savo ruoštų. Klausimas kyla, ar čia reikėtų priimti reglamentą ar direktyvą. Aš visą laiką pasisakau už reglamento pasirinkamą formą, nes reglamentai yra gyvendinami tiesiogiai, perkeliami tiesiogiai, tiesiogiai skrydžių keliamo triukšmo Klausimas yra aktualus, daug elektroninių laiškų gauname dėl skrydžių triukšmo darmo poveikio sveikatai. Puikiai žinome, kad triukšmą galima išmatuoti decibelais, tačiau e, sudėtingiau išmatuoti tų decibelų poveikį žmonių sveikatai, o prie didelio triukšmo prisitaikyti yra pakankamai sudėtinga, taigi reikia įsiklausyti į žmonių rūpeščius. Manau, kad visiems svarbu sumažinti keliamą triukšmą tiek skrydžių bendrovėms, tiek oro uostų operatoriams. Pateikta daug pakeitimų nemažai jų e, susiję su e, ta savoka veiksmingų skrydžio triukšmą mažinančių priemonių, e, kuri yra kritikuojama ir siūloma paprasčiausiai pasirinkti veiksmingiausias priemonės. Tokia savoka. Prieš jas kalbėjo apie mano teikiamus pakeitimus e, ir nuorodas aiškės į aplinkos triukšmo direktyvą 2002 metų. Tokiu būdu siekiam atkreipti dėmesį į sąsajas tarp visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos. saugos Mes siekiame, kad valstybių narių kompetentingos ir atsakingos institucijos parengtų reguliariai veiksmų planus, kaip mažinti e, aplinkos keliamą triukšmą, skrydžių keliamą triukšmą ir e, susijęti šios veiksmų planus su aplinkos sauginiais bei visuomenės veikatos aspektais. Tokiu būdu galėtume išvengti dvigubo reglamentavimo ir nustatyti vienodas triukšmo vertinimo procedūras. Aplinkos triukšmo direktyva labai aiškiai apibrėžta, kad būtina užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugos atitinkamą lygį Tai vienas iš tų tikslų yra apsauga nuo triukšmo bei e, bendras aplinkos keliamo triukšmo e, mažinimas arba prevencija šioje srityje. Labai svarbu atsižvelgti į vietos e, savivaldos institucijų poziciją, nes jos geriausiai susipažinusios su tikrąją padėtimi, pavyzdžiui, konkrečiose oro uostose, todėl sprendimai turi būti priimami kartu su vietos valdžios struktūromis, su vietos gyventojais ir tik tokiu būdu gali būti parengiami geriausi problemos sprendimo pasiūlymai. <clears throat> Todėl mes pritarė tiems, kurie teigia, jo komisija neturėtų galutinio sprendimo priimti, nes e, tokiu būdu niekais būtų paverčiam, paverčiamos visos diskusijos ir visuomenės atstovų dalyvavimas juose, jeigu po to komisijai būtų paliekama galimybė juos neatsižvelgti. Taigi reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visas įdirbis komisijos ne, galėtų būti, neturėtų būti verčiamas niekais. Būtina atsižvelgti į pastangas ir būtinybę tiksliau traudėti pastangas, kuriant naujo tipo mažiau triukšmingus orlaivius, apskaičiuojant e, skrydžių planus tam, kad e, būtų galima optimaliai apskaičiuoti tiek skrydžių laiką, tiek optimaliai išnaudoti turimus orlaivius ir Taip pat reikėtų derinti veiksmus susijusius su skrydžių erdvės, kur yra virš aukščiau debesų naudojimų. Būtina e, koordinuoti tarpusavio veiksmus skrydžių bendrovėms. Puikiai žinau, kad skrydžių bendrovės jau imasi atitinkamų veiksmų, tačiau siekiant didesnio veiksmingumo mums reikėtų visoje Europoje ir galbūt visame pasaulyje derinti veiksmus šioje srityje. Ačiū kolegijai, turime nepamiršti laiko. Priešingų atveju jo nebeliks. Krisas Deivis taip pat pavaduoja savo frakciją. Šešėlinį pranešėją, prašau. Ačiū pirmininkė. Kalbu Andrėja Zenoni vardu noriu pasakyti komitetui, kad ponas Zenoni teigia, kad e, pagal šią nuomonę mes turime atsakomybę už sveikatos priežiūrą ir mes daugiausia turime galvoti apie piliečių sveikatą ir jiems triukšmo daromą įtaką. Jiems e, daro įtaką jau ir šiaip oro tarša, cheminė tarša. Apskritai mes pritarėme pranešėjo požiūriui ir pakeitimai jį papildo. E, triukšmo mažinimo priemonėmis poveikio vertinimai turėtų būti sistemingi, stebint e, aplinką. Atrodo, kad e, visi pritarė, kad reikia įtraukti aktyviai ir piliečius. Triukšmo vertinimas, duomenų rinkimas turėtų būti vykdomas pagal, pagal objektyvius kriterijus. Tačiau esminis klausimas, pirmojo pakeitimo klausimas yra, ar tai turėtų būti reglamentas ar direktyva. Tai jis nesutinka šią prasme su pranešėju ir mano, kad komisija teisingai siūlo reglamentą ir tuomet tai būtų patikimiausias suderintas teisinis pagrindas e, žengti pirmin. Jeigu aš trumpai savo vardu pakalbėčiau, tai aš pritariu ponui Zanoni, kad iš tikrųjų tai būtų patikimas teisinis pagrindas. Manau, kad mano frakcijoje dėl subsidarumo ir proporcingumo gali kilti tam tikros diskusijos. Labai ačiū. Toliau kolegė Jana Kudakis. The Greens aren't here, are they? Are they? No. Anyway, uh... Aš esu šešėlinė pranešėja aplinkosaugos prasme, ne techninė prasme. Ir pritarčiau Krisui, koalicijos partneriams, kad reikia viską vertinti žmonių sveikatos prasme. Čia siekime balanso tarp pramonės, aplinkos saugos ir piliečių sveikatos. Ir labai gerai, kad čia netaikomas vienas matas visiems. Vienas ir ties, kur norime patikslinimo, tai yra suinteresuotų šalių apibrieštis ir kas gali dalyvauti šiame mechanizme. Man atrodo, kad tai mes pataisėme per savo pakeitimą ir tikiuosi, kad jam bus pritarta. Vilnius. Vielen Dank, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. In diesen Ačiū, mėly kolegos. Gauname šimtus e, susirūpinusių piliečių elektroninių laiškų, kuriuose reikalavimo pagerinti reglamento projektą. Laiškose kritikuojamos, e, siūlomos e, priemonės sumažinti skrydžių keliamą triukšmą. Aš puikiai suprantu jūsų susirūpinimą, nes pati gyvenu netoli oro uostų. Aš visą laiką laikiausi pozicijos, kad daugiau dėmesio reikia skirti žmonių sveikatai, gyvenimo kokybei gerinti, o ne ekonominės naudos siekimui. O komisija savo siekius atskleidžia devintojoje konstatuojamoje dalyje. kurioje teigiama, kad e, triukšmo mažinimo priemonės turėtų būti netaikomas tais atvejais, jeigu jos neigiamai atsilieptų konkurencingumui tiems ekonominiams aspektams, todėl aš pritariu pasiūlymui tą konstatuojamąją dalį išbraukti. Taip pat kritiškai vertinu pasiūlymą numatyti oro uostose bent jau vieną naktinių skrydžių terminalą, kuriame veiktų bent jau vienas pakelimo nusileidimo takas. Aš manau, kad e, mes pirmiausiai turėtume vadovautis piliečių gyventojų interesais. E, reglamento tikslas yra e, suderinti siekius, mažinti triukšmą ir ekonominius veiklos e, aspektus, todėl aš nemanau, kad e, teikiamame pasiūlyme pakankamai vadovaujamasi proporcingumo principu. Aš siūliau savo pakeitimuose atitinkamai tai padaryti. Ketvirtojo straipsnio pirmojo, pirmosios, e, antrosios dalies antrojo punkto D papunktį aš siūlau išbraukti. Baigdama norėčiau atkreipti dėmesį dar į du papildomus aspektus. Manau, kad e, reikia priimti sprendimus dėl triukšmo mažinimo e, remiantis e, vietose esamą situaciją ir renkamais duomenimis, todėl aš e, siūlau išbraukti atitinkamą nuostatą dėl e, kontrolės papildomų e, struktūrų kūrimo nacionalinės žinybos čia turėtų toliau išlaikyti savo įtaką ir regioninė, regioninė lygmenė priėmė sprendimai taip pat turi būti jų paisoma. Ačiū. Ačiū pranešėjai už išdėstytas mintis ir visiškai pritariu prieš mane kalbėjusiems kolegoms, kad e, turėtumėme svarstyti direktyvą, nes subsidiarumo principas čia yra aktualus ir vietos lygmenių reikia užtikrinti galimybę valstybėms tvarkytis. Suinteresuotųjų šalių klausimas. Mums turėtų rūpėti, kas ta suinteresuotoji šalis yra. Uh, Man atrodo, kad tai turėtų būti išrenkama institucija, bent jau vietos taryba, kuri būtų atskaitinga už savo sprendimus. Ir taip pat reikėtų griežtai apri, numatyti e, tuos sprendimus oro uostose sprendžiančių struktūrų sudėti. Taip pat, e, kalbant apie šį reiškinį apie tai, kad sunku išmatuoti kai kurios parametrus. Reikia nepamiršti ir technikos pažangos, infrastruktūros ir pasitelkti viską, kad sumažintume ža, čiukšmo poveikį žmonių sveikatai. Kalbant apie deleguotusius teisės aktus, reikėtų pasi... nepamiršime, kad kalbame apie techninius aspektus. Ir pranešėjas teisingai pastebėjo E, kai ką kalbėdamas apie de decibelus. Labai sunku nustatyti, koks yra tinkamas skaičius, kiekis decibelų. Reikia pasižiūrėti, kokia yra situacija. Nepamirškime, kad regioniniai oro uostai sudaro svarbi mūsų infrastruktūros dalį. E, ten veikia įvairios įmonės, kurios turi senesnių ir naujesnių orlaivių laivyną. Ir reikėtų siekti subalansuoto požiūrio. Ir man atrodo, kad taryboje įvykusiose diskusijose einama tinkama kryptimi. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjui. Mes žmogiškai yra sutarti ir kai kuriais klausimais ir nesutarti, bet tikiuosi, kad pasieksime tinkamių išvadų. Ir prieš porą dienų šiuo klausimu įvyko geros diskusijos transporto komitete. Ačiū. Baigime svarstyti šį darbuotojas klausimą. Jau daug diskutavome dėl naktinių skrydžių draudimų, sprendimai turi būti primami atskirose regionuose ir būtina atsižvelgti į tai, kad jeigu vienose regionuose yra draudžiami naktiniai skrydžiai, tai praktiškai jie perkeliami į tuos pasaulio regionus, kuriuose netaikomi tokie griežti reikalavimai. Kalbant apie naktinių skrydžių draudimą, reikia šio aspekto nepamiršti. Dabar suteiksiu ponui Baldvinui komisijos atstovui žodį, jis yra judumo ir e, transporto generalinio direktorato vadovas, prašau. Ačiū pirmininkė už galimybę komisijai pakomentuoti įdomią diskusiją. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Perilo šešėliams pranešėjams už nuseklų išsamų darbą. Kalbėsiu trumpai, nes jau turėjome galimybių pasisakyti. Sureaguosiu kai kurios komentarus. E, kas man aiškėja iš šios diskusijos labiausiai, tai yra saugos ir sveikatos klausimai. Komisija visiškai supranta ir pritarė tokiems, e, tokiems surūpinimui. Komisijai taip pat e, labiausiai rūpi šie klausimai. Ir klausimas, kaip šis teisės akto projektas geriausiai galėtų atsižvelgti į sveikatos ir e, saugos klausimus. Klausimas, e, ką mes siūlome aviacijai ir procesas, kurį mes siūlome taikyti, kai vietos ar nacionalinės institucijos nusprendžia taikyti apribojimus. Pasiūlymas yra susijęs e, su tuo, kaip susijęti įvairaus lygmens sprendimus vietinio, europinio ar tarptautinio ir kaip integruoti sveikatos ir saugos metimus į tuos procesus ir laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Mes pateikėme pasiūlymą, kuriuo sėkime sustiprinti ryšį tarp šio pasiūlymo ir aplinkos triukšmo direktyvos. Aš sutinku su ponu Perelo Rodrygės, kad šiuos klausimus reikia matyti kaip vienas kitą papildančius. Aplinkos direktyva įpareigoja valstybės narės nustatyti triukšmo šaltinius, e, parengti triukšmo kontūrus ir e, parengti triukšmo mažimo planus, e, remiantis techniniais triukšmo matavimais. Mūsų teisės aktas turėtų būti vertinamas skirtingai. Jis suteiktų priemonės įgyventinti tas, tuos matavimus, kurie atitiktų tarptautinės taisyklės. Tai yra tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos taisyklės. Pabrėžiu, mes neketiname atimti iš valstybių narių galės. Jos pačios nustatė sveikatos tikslus ar kitus, pavyzdžiui, regioninio augimo tikslus. Ir tuo pagrindu mes siūlome tiesiog procesą, kokios galimos e, triukšmo mažinimo priemonės, koks tokių priemonių, kokia tokių priemonių kaina, kaip tai galėtų prisidėti prie nustatytų tikslų, kokius priemonių derinius pasirinkti. Taigi, aplinkos triukšmo direktyva, direktyvos kontekstas yra geriausias kontekstas ir mes taip pat siūlome kainų ir naudos e, procesą ar mechanizmą, kaip apskaičiuoti poveikį sveikatai. Daugelį tikslų daromas toks ryšys tarp e, triukšmo tikslų ir aplinkos tikslų. E, trumpai pakalbėsiu apie tris dalykus, kurie buvo iškelti čia diskusijose. Pirmasis dalykas yra e, dėl orlaivių, kurie e, ribinė prasme nesilaiko reikalavimų. Čia reikia balanso, nustatant standartus, tai yra aiškiai E, orlaiviai, kurie kelia didžiausią triukšmą žmonėms gyventiems šalia oro uostų. Mes norime pasiūlyti apibriežti vietos ir nacionaliniams institucijams, e, kuomet jos svarsto triukšmo apribojimus. Apibriežti, kuri e, padėtų apsaugoti sveikatą ir žmonėms. Gali būti šiek tiek sumaišties Kai kurie pasiūlymai siūlo minus 8 decibelus palyginti su dabartiniu lygiu, mes siūlome minus 10 decibelų. Tai būtų tinkama priemonė apsaugoti piliečius nuo triukšmo ir nebausti e, bendrovių, kurios e, investuoja į tylesnius orlaivius. Tai yra priemonė, institucijams panaudoti kiekviename oro uoste, kur reikalingi apribojimai. Mes siūlome minus 10 decibelų mažinimą. Tai būtų efektyviau. Kitas klausimas yra komisijos pasiūlymos dėl komisijos tikrinimo teisės. Iš karto turiu pasakyti, mes visiškai laikomės e, vietinius sprendimus. Mes neturime jokių norų, jokių troškimų priminėti sprendimus, apie tai, ar vietos pasiūlymai yra teisingi ar ne, sprendžiant triukšmo problemas. Mums nėra tai įdomu, mes neturime vaidmens čia, mes tiesiog kalbame apie procedūras. Šiame reglamente mes siūlome, kaip e, paskaidrinti šias procedūras, nustatant apribojimus triukšmui ir vienintelis komisijos vaidmuo būtų įsikišti ten, kur tų procedūrų nesilaikome kur konsultacijų nėra, kur nėra e, skirta pakankamai laiko visoms interesuotoms pusėms pasisakyti. Tai yra kokybinis patikrinimas proceso prasme, o ne dėl to, ar triukšmo apribojimai yra teisingi. Ir paskutinis komentaras dėl deleguotojų aktų. Žinau, kad šis klausimas rūpi visiems. Mes manome, kad nuostatas reikia atnaujinti E, vykstant technologijam procesui. Taigi reikia greitai priminėti sprendimus, reikia greitos procedūros, e, dėl to reikalingi deleguoti aktą. Ačiū. Komision. Ačiū komisijos atstovui. Dabar sveiksiu žodį pranešėjų apibendrinti diskusijas, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos atstovams, šešėliams pranešėjams už uh, jų indėlį į diskusijas. Aš taip pat uh, gavau elektroninių laiškų, kaip ir kiti kolegos, buvau susisiekęs su nacionalinėmis, uh, regioninėmis skrydžių valdymo institucijomis, tarnybomis. Mėginau parengti to lygų pranešimą, atsižvelgdamas į visus e, gautos informacijos aspektus. Būtų buvę neblogai, jeigu mūsų komitetas būtų buvęs pagrindinis rengiant šį pranešimą, tačiau mes gavome teisę tik rengti e, atitinkamą nuomonę, nepaisant to, kad aplinkosauga ir, poveikis, ir visuomenės sveikata yra svarbiausios mūsų veiklos sritis šiame komitete. Todėl yra sudėtinga mums atsižvelgti tik į logistinius aspektus, rengiant nuomonę, o nesižvelgti į visuomenės sveikatos aspektus. Dėkoju kolegams Zanoni, Klas ir e, kitiems, kurie kalbėjo apie sveikatos, visuomenės sveikatos aspektus ir mūsų pareiga į šios parametrus atsižvelgti, juos aišku sudėtinga išmatuoti, tačiau turime siekti tą padaryti. Aš manau, kad e, diskutuotinų, diskutuotinų klausimų nėra labai daug, reikėtų pasvarstyti e, ponios klas argumentus dėl e, veiksmingumo ir tai neturėtų būti vienintelis rodiklis. Dėkoju taip pat kolegams Zanonė ir poniai Jelakudakis, jų pasiūlymus taip pat pritariu. Manau, kad turime pakankamai medžiagos, kad parengtume gerą pranešimą. E, manau, kad dabar e, nereikėtų pasirinkti teisės akto formos šiuo metu, ar tai būtų direktyva ar reglamentas, dėl to bus galima susitarti vėliau. Mūsų komitetas gali parengti šiuo metu gerą nuomonę ir atitinkamai įvykdyti pavestas užduotis, o po to žiūrėsime, kas bus toliau. Pirinkas, ačiū. Balsuosime dėl šios nuomonės spalio 10-11 dienomis. Transporto komitetas, pagrindinis komitetas balsuos lapkarčio 6 dieną ir atrodo, kad gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje ketinama balsuoti dėl šio pranešimo triukšmo klausimas, sąsajos su poveikiu sveikatai yra labai svarbios temos, turėtume šioms temoms skirti daugiau dėmesio, apie tai kalbėjome ir su koordinatoriais, nes teisėkuros proceso metu daug diskutuojama apie įvairias ribinės vertes, tačiau mums reikia platesnio pagrindo, kuriuo remdamėsi galėtume diskutuoti apie triukšmo keliamą poveikį sveikatai, reikia daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams ir perkelti jų duomenis e, į politinius sprendimus. Dėkoju kolegoms dalyvausiams diskusijose. Po pietų 15 val. tęsėme komiteto posėdį. E, tikiuosi, kad kolegų atvyks dešimt kartų daugiau nei dabar, kuomet svarstysime 24 darbo atvarkės punktą ir keisimės nuomonėmis su EFSA vykdomąją direktorę ir po to e, numatyta diskusija su Jacqueline Magleit iš Europos aplinkosaugos agentūros 26 darbo turkis punktas šiandien nebus svarstamas, taigi mums liko tik tai du mano minėti darbo turkis punktai. Linkiu visiems uh, skanių pietų ir sustiksime 15 val. padiskutuoti su agentūros atstovais. Ačiū.